Pradėkime. Taigi, ponios ir ponai, pradėkime papietinį posėdį. Siūlyčiau 11 ir 12 klausimus svarstyti kartu. Tai reiškia studijos pristatymas dėl bendrosios žemės ūkio politikos vaidmens, kuriant darbo vietas kaimo vietovėse. Šią studiją pristatys Bernard Bernašma iš Prancūzijos erdvės e, planavimo instituto ir ponas Vegani Klostišio universiteto. Ir Klostišio universiteto. Po to pristatymo pristatyta studija apie darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Mes tuomet paprašysime pono Andrių pristatyti savo nuomonės projektą. Na ir tada surenksime bendras diskusijas, nes tie du klausimai, be jokios abejonės, yra labai glaudžiai susiję. Faktiškai kalba eina apie tuos pačius dalykus. Tiesiog yra pateikiamos įvairios nuomonės. Yra mūsų komiteto narys politikas ir pora ekspertų, kurie pabandys aptarti, panalizuoti tą patį klausimą. Esate visi gavę dokumentus. Visi buvo dokumentai išsiųsti elektroniniu paštu, po to vėliau pasirodė ir atspausintos versijos. Taigi dabar žodis ekspertams. siūlyčiau pasidalinti mintimis apie atliktą studiją. Dešimt minučių kiekvienam kalbėtojui. Na, nežinau, gal ir per mažai skiriau jums laiko, bet tokia mūsų jau darbo tvarka. Taigi, žodis jums. Ačiū. Labai dėkoju už malonų pakvietimą Labai malonu šiandieną pasisakyti čia ir pristatyti tos studijos, kurią atlikome rezultatus kur kalbama apie ES bendrosios žemės ūkio politikos vaidmenį, kuriant darbo vietas. Esu Bernd Šų iš Austrijos kaimo plėtros ir planavimo instituto. Čia kolega iš CCRA. CCRI, Mauro Vigani, mes pristatysime šią studiją kartu. Na ir pristatymo metu bandysime pirmiausia paaiškinti, kokia mums buvo patikėta užduotis, po to pristatysime rezultatus labai trumpai ir išvadas, kuo galima glaučiau ir tiksliau, kad neužtruktumėme daugiau nei 20 minučių. Taigi studijos tikslas buvo atlikti analizę ir įvertinti, kaip ES bendroji žemės ūkio politika prisideda, kuriant darbo vietas kaimuose Europoje, kad galėtumėme prisidėti savo iniciatyvą rengiamą pranešimą, kuris bus pristatytas netrukus. Na, tikslas buvo išsiaiškinti, koks yra žemės ūkio politikoje potencialas, kuriant užimtumą darbo vietas, Tai reiškia, viena vertus bandėme parodyti, kokius turime duomenys surinkę ir taip pat pademonstruoti kitą medžiagą, kitą literatūrą, kurią suradome. Taip pat e, bandėme įvertinti, kokia yra situacija valstybės narėse, regionuose, kur žūp e, veiksmingiau galėjo prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir be kita ko mes taip pat panalizavome ir kitą klausimą, kaip ir ar bendro žemės ūkio politika veikia užimtumo padėtį ir turint omenyje konkrečiai du ramščius, pirmąjį ir antrąjį, ir kiek tai skiriasi priklausomai nuo ramščio. Taigi mes per, per gan trumpą laiką turėjome atlikti šią užduotį ir bandėme su, apibendrinti tuos rezultatus, pirmiausia, apibrėždami tyrimų koncepciją, kas yra normalu, ir po to panalizavome šį klausimą iš kelių perspektyvų. Pirmasis, tai pirmoji perspektyva, tai išsiaiškiname, kokia egzistuoja literatūra, Mauro gal pristatys tai detaliau, po to atlikome statistikos analizę ir išsiaiškinome, kokiu turime duomenų, statistinės informacijos šioje srityje. Ir tada bandėme tai susijęti nemodeliuodami nieko. Trečiasis, trečioji perspektyva buvo atlikti kelis atvejų vertinimus, įvertinti padėti keliose valstybėse narėse ir taip pat detaliai regionus panalizuoti, kad būtų galima išsiaiškinti, kokių, koks poveikis yra atitinkamiems regionams. Ir tada viską apibendrinome ir pateikėme išvadas. Dabar žodis Mauro. Ačiū. Kaip sakė Bertas, mūsų užduotis buvo pateikti literatūros apžvalgą. Ir mes tą padarėme sistemingai, atsižvelgdami į mokslinį požiūrį. Mes peržėmė literatūrą visose 28 valstybėse narėse nuo 92 metų nesama literatūra ir rezultatai buvo gan vienodi, kadangi BŽUP politikos poveikis užimtumo ir darbo vietų kūrimo prasme ar tai buvo, tai buvo ir pozityvus, ir negatyvus, priklausomai nuo kelių veiksnių. Pirmiausia, žemės ūkio sektorių vienodumas valstybėse narėse, taip pat priklausomai nuo to, kokios politikos priemonės buvo naudojamos. Dar vienas svarbus aspektas - tai skirtingos metodikos vertinimams pateikti. Na ir nors sudėtinga kažkokią išspausti vieną informaciją iš visos tos literatūros peržiūros, mes matome, kad visgi dauguma autorių sutinka, kad pagrindinis bžų poveikis buvo išsaugoti darbo vietas, bet nesukurti naujų. Tai reiškia, kad bendro žemės ūkio politika padėjo sumažinti ūkininkų mažėjimo sumažinti ūkininkų mažėjimo mastus. Ir buvo šiek tiek sukurta ir naujų darbo vietų, bet jų tvarumas kvestionuojamas, nes daugelis tų darbo vietų išnyko, kai buvo nutrauktas, pavyzdžiui, finansavimas, kai buvo baigtas finansavimo laikotarpis. Ir tokie teiginiai dar akivaizdesni tose publikacijose, kur iš anksto buvo bandoma įvertinti žūp ateitį ir įvertinti tam tikrus pavyzdžiui, liberalizavimo procesus, kuriais, manoma, kurių pagalba sumažėjo samdomų darbuotojų skaičius ir, ir panašiai. Taigi, kaip sakiau, pozityvių ir neigiamų poveikių išvelgiame ir tuos, tie poveikiai gali būti ir tiesioginio, ir netiesioginio pobūdžio. Na ir kanalai per kuriuos, kur, kur pasireiš, pasireiškia apžūp, tai yra pajamų, investicijų kanalai ir viskas priklauso dar ir nuo ūkio tipo. Pavyzdžiui, šeimos ūkiuose pagrindinis kanalas yra pajamų kanalas. Tai reiškia, kai ūkiai turi užtikrintas stabilias pajamas, tuomet mažiau tikėtina, mažiau tikėtina, kad išeis tie žmonės iš to sektoriaus. Bet stambiuose, tarkim, ūkiuose labai dažnai dėl skiriamos paramos daugiau mechanizacijos procesų įvedama, intensifikuojamas ūkis, daugiau inovacijų įdėgiama ir tada poveikis našumui, darbo našumui yra pozityvus. Tačiau tai savo ruoštų reiškia, kad mažiau darbo jėgos vėlgi prireikia tokiuose ūkiuose. Dabar kalbant apie kaimo plėtrą Literatūroje matome, kad kaimo plėtros programos yra veiksmingesnės tais atvejais, kai jos yra siejamos su konkrečiais tikslais. Pavyzdžiui, konkrečių tikslų, kiek sukurta darbo vietų. Tačiau reikia nepamiršti, kad kaimo plėtros programos yra sukurtos naujoms užimtumo galimybėms skatinti kaimo vietovėse. Tai kaip ir ūkininkai tokiais atvejais nusprendžia pasitraukti į kitus sektorius, pavyzdžiui, turizmo sektorių arba pilnu ar visu etatu, tarkim, priema svečius ir panašiai. Taip pat literatūroje yra įvertinamos įvairios žūp reformos ir iš tų reformų daugiausia analizuojama 2003 metų e, reforma. Tai reiškia, kad vienas pagrindinių tos reformos aspektų buvo paramos atsiejimas. Ir aišku, ta reforma kartu su paramos atsiejimu daugelio autorių laikoma neigiama. Tai reiškia, kad kai ūkininkai gauna paramą, nepriklausomai nuo gamybos apimties, tuomet jie irgi mažiau linkę dirbti daugiau šioje srityje. Tas papildomas uh, laikas, kurį jie gauna, dažnai tas laikas yra naudojamas papildyti pajamas kitais šaltiniais, kitose sektoriuose. Dabar žodį vėl perims Bernd. Ačiū. Taigi, pateiksime dabar statistinę analizę, kur mes bandėme kiek įmanoma įvertinti, kaip žūp prisideda prie darbo vietų kūrimo įvairiais būdais. Tai reiškia, viena vertus bandėme analizuoti tam tikrą indėlį, kiek žūp išlaidos nuo 2000-2004 metų išaugo ir po to per pastarosius metus, 3-4 metus išsilygino ir stabilizavosi ir taip pat smarkiai išaugo kaimo plėtros finansavimas, čia šviesiai žalias spalva parodytas tas finansavimas, lyginant su tiesioginė pagalba, tarkim. Taigi tai pirma pastaba, kuri yra akivaizdi, o po to mes bandėme panalizuoti ir įvairius ryšius, sąsajas tarp investicijų ir produkcijos žemės ūkyje. Ir čia matome vieną pavyzdžių, kur tos investicijos žemės ūkio paskirties žemės atžvilgių, žaliai pavaizduota kairėje. Čia matome, kad tą klasikinį pavyzdį Italija, Prancūzija, Vokietija, klasikinės žemės ūkio šalis jos vis tiek dar pirmauja, kai tuo tarpu Graikija ir naujosios valstybės narės rytuose, aišku, vejasi. Tai tokia yra situacija ir ji šiek tiek galbūt klaidinanti ta informacija, nes tas, kumul, tos kumulacinės investicijos, kalbant apie finansavimą hektarui 7-13 metais ir mes žinome, kad daug naujų valstybių narių dar nebuvo įskaičiuota į tą naująjį laikotarpį. Taigi, jeigu vertintumėme trumpesnį laikotarpį, tada aišku situacija būtų kita dėl rytų Europos valstybių. Bet čia įdomu tai, kad lyginant tas investicijas, tai kiek įdėta ir kas gauta iš to. Ir matome, kokių įvyko poslinkių per tą laikotarpį 2007-2013 metai, kalbant apie darbo vienetus, tai čia matome tamsiai raudona pažymėtos teritorijos, kur sumažėjo darbo vienetai e, vienam hektarui procentinė išraiška, o žaliai padidėjo. Žaliai pavaizduota, kur padidėjo. Tai reiškia, kad Europoje darbo jėgos apimtys sumažėjo daugmaž visur Europoje, ypatingai Italijoje ir rytų Europos valstybėse. Ir išaugo tik tai labai nedėlėse Europos teritorijose, Vengrijoje, Kroatijoje ir kai kuriuose Škotijos, Airijos dalyse ir Portugalijos regionuose. Tai reiškia, kad viena vertus tai rodo, kad našumas yra išaugęs, tačiau tai taipogi reiškia, kad sumažėjo darbo jėgos naudojimas žemės ūkio sektoriuje. Ir tai yra kaip ir kita monetos pusė. Toliau. Kalbant apie užimtumą, aš tame žemėlapyje nepavaizduota, bet ataskaitoje rasite, tai tas matome, kad Europoje užimtumas žemės ūkio srityje sumažėjo faktiškai visose valstybėse narėse nuo 2008 iki 2014 metų. Vienintelė išimtis buvo Portugalija, Bulgarija, Lietuva, Slovenija, Kroatija ir Latvija, Lenkija dar, Graikija, Rumunija. Rumunija ypatingas atvejis, nes išaugo 20 procentų užimtumas. Taigi visiškai priešingai nei bendra tendencija. Toliau kitas, kitas skaidrė. Čia matome, koks yra santykis tarp investicijų ir produkcijos, kalbant apie išmokas, bžūp išmokas. Viršuje raudonai įmokos įvai, pagal įvairius bžūp ramščius tamsiai raudonai pavaizduotos tiesioginės išmokos, o šviesesnė raudona spalva tai yra mokėjimai už kaimo plėtrą. Tai čia matome, kad to šalis, kurios daugiausia gavo išmokų, tai Prancūzija, Ispanija, Graikija ir Junktinė karalystė. O pastaraisiais metais Lenkija pasivijo po trupučiuką. Tai čia tos kumulacinės bendros sumos ir tai yra stambiausios, didžiausios žemės ūkio šalys Europoje, o šiek tiek žemiau dešinėje matome produkciją. Uh, Ir įdomu tai, kad oranžinė spalva yra pavaizduotis, pavaizduoti bendra žemės ūkio pro, produkcijos apimtys bendros, kur jos išaugo visur Europoje, nepriklausomai nuo to, ar gavo daugiau finansavimo ar mažiau. O žaliai yra pavaizduotos produkcijos apimtys pagal panaudotus žemės ūkio plotus, ūkių kiekį. Ir visur matome, kad tie skaičiai mažėja. Tai reiškia, kad mažėja tų ūkio, stambių ūkių bendrovių skaičius ir vidutinis ūkio dydis mažėja, taip pat ir užimtumo apimtys mažėja žemės ūkio srityje. Tai čia tokie bendri rezultatai, vertinant statistinius duomenis. Po to mes atlikome kelias atvejų studijas valstybės narėse ir aš labai detaliai nepristatinėsiu tų atvejų studijų. Bet čia įdomu tai, kad tai, ką sakė Mauro, kalbėdamas apie literatūros apžvalgą, tas labai aiškiai atsispindėjo ir atvejų studijose. Pavyzdžiui, pirmasis ramstis visose valstybėse narėse yra laikomas kaip e, galimybė išlaikyti darbo vietas, bet nebūtinai kurti naujas. Tam tikrais atvejais tai buvo vertinama kaip neigiamas veiksnys. Tai reiškia, kad užimtumas buvo laikomas kaip neigiamai paveiktas pirmojo ramščio dėl to, kad buvo atsieta, vis labiau atsiejama parama ir buvo rinkos tam tikros rinkos signalai, dėl kurių galbūt naštumas, našumas žemės ūkija išaugo ir panašiai. Ir taip pat sumažėjo užimtumo. Kita vertus, kaip, pasaky, kaip matėme iš literatūros apžvalgos, kaimo plėtros programos buvo laikomos kaip tikrai darbo vietas kūrenčios politikos e, sritys, nors nebūtinai vien tik tai žemės ūkio sektoriuje, bet kitose kaimo sektoriuose, ypatingai per pritinės vertės grandinės valstybėse narėse. Dar galima pažymėti ir tai, kad e, atvi, tose atvejų studijose pamatėme, kad egzistuoja aiški tendencija valstybėse narėse būtent kur yra ekonomiški gamybos metodai, konkurencingas žemės ūkio sektorius, pavyzdžiui, ypatingai Ispanijoje, daržininkystės sektoriuje arba daržovių sektoriuje ar kitose srityse, pavyzdžiui, Airijoje, pieninkystės sektoriuje. Tai čia, aišku, žūp politika buvo vertinama kaip kliūtis, nes tai trukdė rinkos jėgomis visapusiškai pasinaudoti. Kita vertus buvo ir tokia tendencija, kad tokie konkurencingi produktai kaip vaisiai, daržovės, pieno produktai, matome, kad labai dažnai atsisakoma ūkininkavimo tose valstybės narėse, kur gamybos sąlygos nelabai palankios, tarkim. Uh, Na, aš dabar pereisiu gal prie išvadų. Pirmoji išvada, kurią galėtumėme padaryti iš visų tų rezultatų, yra ta, kad bendrai bandant atsakyti tai, kaip žų prisidėjo prie darbo vietų kaimo sektoriaus įvairiose gamybos srityse. Tai čia pirmiausia, kaip sakiau, žūp reforma, ypatingai paramos atsiejimas neigiamai paveikė užimtumą, kai Tuo tarpu antrasis ramstis gali būti laikomas kaip sėkmingas pavyzdys, kuriant naujas darbo vietas. Tačiau, kaip sakiau, nebūtinai pagrindinėse žemės ūkio srityse, bet tarkim kitose susijusiuose sektoriuose, tokiuose kaip turizmas, maisto perdirbimas ir panašiai. Toliau. Dar viena išvada, kalbant apie apšų pajėgumus, ma, mažinant užimtumą nebūtinai na, ūkiuose. Tai čia matome, kad pirmasis ramstis yra laikomas kaip e, išsaugančių darbo vietas sektoriumi, o ne, nebūtinai kuriančių naujas darbo vietas. Ir dar vienas Tai yra dar viena kliūtis darbo nutekėjimui žemės ūkio srities, tačiau tai nereiškia, kad stabdomi struktūriniai pokyčiai. Pavyzdžiui, vidutinio ūkio dydžio didėjimas ir kiek darbo vienetų reikia hektarų ir panašiai. Kita vertus, antrasis ramstis daugiausia yra susijęs susijęs su darbo vietų kūrimu ne ūkija. Tai reiškia, kad ūkiai tampa labiau diversifikuoti ir aišku, tai yra toks stiprus aspektas. Na ir dar viena išvada dėl geografinės apriepties, kuriuose valstybės narėse, regionuose matėme galbūt daugiau sukurtų darbo vietų. Tai čia aiškaus atsakymo neradome, nes viena vertus yra sudėtinga gauti labai tikslius duomenis, nes viskas, ką išsiaiškinome iš literatūros ir tų um, studijų, atvejų studijų, tai viskas yra labai nenuoseklu ir vertinant ir pirmąjį ramstį, kaip jis prisidėjo prie darbo vietų kūrimo. Tai tiesiog gal galima teikti, kad kad trūksta įrodymų apie pirmąjį ramstį, o apie antrąjį ramstį, kaip sakiau, kadangi antrajam ramšiui per pastarąjį finansavimo laikotarpį buvo reikalaujama, kad būtų vertinami tie poveikiai, tai reiškia, kad tie poveikiai staiga ir buvo vertinami, buvo surinkti duomenys apie tai. Toliau paskutinė mintis, kaip kokios galėtų būti prognozijas darbo vietų kūrimui. Užimtumo žemės ūkio sektoriuje Europoje tikrai mažės dėl liberalizavimo, dėl struktūrinių pokyčių. Ir lėšų pervedimas iš pirmo ramščio į antrąjį gali būti kompensuoti šiek tiek darbo vietų praradimą ir subalansuoti kaimo plėtrą bendrai. Ačiū. Bardzo dziękuję. W takim razie przyczam. Dziękuję. Na kągi, o dabar atėjo laikas suteikti žodį mūsų pranešėjai, ponui Andriu. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams už jų pranešimus. Mes matome, kad iš tikrųjų dirbti jums nebuvo lengva, nes uh, Pirmą kartą per visą bžūk istoriją pradedama kalbėti apie tai, kaip ta politika veikia užimtumą. Ir jūs sakėte apie tai, kad sunku yra rasti e, tinkamus duomenys. Ir kai aš rengiau pranešimą, aš taip pat tą supratau. Aš taip pat susidūrėjau su dvigubu, dvigubu sunkumu. E, viena vertus, e, man iš tikrųjų buvo sunku surasti tinkamą informaciją ir po to reikėjo, reikėjo išanalizuoti, skaitant ar jūsų studiją ir po to pradėti diskusiją. Ir aš e, Tikiuosi, kad mes galėsime kartu parengti gerą pranešimą, dėl kurio balsuosime birželio antrą dieną. Dar reikia pasakyti, kad BŽUP niekuomet e, e, nebuvo skirta tam, kad būtų kūrimas naujos darbo vietos. Tačiau šiandien kai e, maist, apsirūpinimo maistų klausimas e, formuluojamas kitaip ir kai situacija visose valstybės narėse keičiasi, mes nebe, nebegalime e, tylėti ir negalime neužduoti savo klausimo. Kaip ta, uh, BŽUP, kuriai skiriama 32 procentai viso mūsų biudžeto, prisideda prie užimtumo. Ir užimtumas, apie užimtumą ir būtinybę įstatymą kalbėjo ir mūsų Europos komisijos pirmininkas ponas Junkeris. Ir jei mes pabandytume įvertinti BŽUP pasižvelgdami į užimtumą, suprasime, kad reikia tą politiką iš esmės keisti. Ir tai, ką, apie ką jūs kalbėjote, taip pat iš esmės turėtų mus paskatinti ieškoti naujų sprendimų. Šiandien bendroji žemės ūkio politika, kaip jūs ir sakėte, e, e, skirta yra intensyviam ūkininkavimui, dominavimo pagristų ūkininkavimui. Jau mūsų kontekstas šiandien yra kitoks. Mes atsiverėme globalizacijai ir ne visuomet mūsų e, kaimo vietovės yra pritaikė, žinoma, kaip prisitaikyti prie to. Ir e, e, mes matome, kad kainos šiandien labai smarkiai sviruoja, labiau nei dešimtajame, devintajame dešimtmečiuose, kai buvo formuojama ta nu, politika ir tai neigiamai veikia užimtumą. Jūs jau sakėte, aš pristačiau savo parengtą dokumentą. Ir dokumentas susideda iš dviejų dalių. Viename, vienoje kalbama apie bendrosios žemės ūkio politikos gyvendinimą, o antrojoje dalyje bandoma tiesiog pagalvoti apie tai, kaip ateityje reikėtų keisti bendrą žemės ūkio politiką po 2020 metų. Ir e, tekstas nėra labai ilgas, dėl to, kad e, tokio pobūdžio tekstas negali būti ilgesnis nei 7000 žodžių. Ir e, aš stengiausi ir atsižvelgti į kolegų nuomonę ir jūs galite teikti pakeitimus ir aš tikiuosi, kad tie pakeitimai tikrai praturtins šį dokumentą. Aš tikiuosi susilaukti nemažai gerų pakeitimų. Taigi, pirmiausia, dabartinė e, bendro žemės ūkio politika ir jos įgyvendinimas. Šioje dalyje kalbame apie mūsų turimas priemonės. Pirmiausia, Aš manau, kad reikia pabrėžti, kad labai svarbu, svarbu yra remti jaunuosius ūkininkus, kurie yra dabar pirm, remiami pagal pirmą ramstį. Pirmą kartą yra pasiūlyta tokia nuomonė, tai yra svarbu tam, kad galėtume užtikrinti kartų kaitą. Be to, aš raginu valstybės narės taip pat pasinaudoti tą pagalbą, kurią galima pagal antrojo ramšio priemonės išmokėti jauniesiems ūkininkams. Jūs žinote, kad tokios galimybės egzistuoja. Be to, narė, valstybės narės siūlomas geriau išnaudoti perskirstimo uh, išmoką. Ir čia aš taip pat kalbu ir apie būtinybę vesti viršutinę pagalbos ribą ir taip pat apie atsietą pagalbą. Tas e, ta atsietoji pagalba padėjo mums. Atsiprašau, susijėtoji pagalba, kad tai gali padėti mums iš, išlaikyti ūkininkavimą tam tikrose nepalankiose vietose. Toliau aš taip pat siūlau labiau rūpintis tvarumu. Pavyzdžiui, žalinimas yra geras pasiūlymas, bet jį reikia iš esmės persvarstyti. Jį, jį taikyti reikia. Uh, E, tam, taip, kad galima būtų atsižvelgti į geriausią žemės ūkio praktiką, kurią turi e, identifikuoti patys ūkininkai. Po to aš maniau, kad mes turime giliau išnaudoti bendrosios e, rinkos organiza, bendro rinkų organizavimo priemonės. Nes problema dabar yra tokia, kad mes turime priemonių, bet ne visuomet tos priemonės yra šimtų procentų veiksmingai išnaudojamos. Uh, Ir šiame pranešime aš taip pat kalbu ir apie tai, kad mums reikia daugiau dėmesio skirti kokybei. Ir e, taip pat reikia galvoti apie tai, apie maisto gamybą teritorijose, kad, kad ta, e, kad daugiau dėmesio būtų skiriama būtent teritoriškumui. Ir čia galima kalbėti ir apie ekologinį ūkininkavimą. E, ir Reikia taip pat galvoti ne vien apie maisto gamybą, bet ir, pažiūrėjau, apie turizmą arba kitus sektorius, kurie nėra tiesiogiai susiję su žemės ūkiu. Ir be to aš manau, kad taip pat geriau reikia išnaudoti kaimo plėtros program, programas ir antrąjį ramstį tam, kad galima būtų tas programas naudoti siekiant labai konkrečių užimtumo skatinimo tikslų. Uh, Mes kartais matome, kad kol kas tos programos taip neišnaudojamos. Ir paskutinis dalykas, reikia geriau išnaudoti sinergiją tarp ūkininkų ir tų žmonių, kurie gyvena kaimo vietovėse, bet nėra ūkininkai. Ir čia lyder programa yra nepaprastai svarbi tam, kad galima būtų visų suinteresuotų subjektų gyvenančių kaime pastangas galima būtų sutelkti ir geriau išnaudoti. Ir aš manau, kad čia galima galvoti apie, pavyzdžiui, kokį nors projektą, tam, kad galima ir po to galvoti, kaip jį galima būtų gyvendinant, naudojant įvairius fondus. Antrojoje dalyje aš kalbu apie tai, kad mes turime turiu, toliau remti bendrąją žemės ūkio politiką. Ir mes žinome, kad da, da, mes dabar svarstysime biudžeto projektą ir aš manau, kad reikia daryti viską, kad mes ir toliau remtume ir žemės ūkį, ir teritoriškumo principą. Ir yra viena sąlyga. Da, ir da, tai yra susijęs su teisėtumu ir su nauj, tuo, ką aš vadinu nauja visuomenės sutartimi. To reikalauja mūsų piliečiai. Ir bendroji žemės ūkio politika turėtų būti labiau orientuota į darbo vietų kūrimą. E, ir reformuodami bendrąją žemės ūkio politiką mes turėtume kur kas daugiau dėmesio skirti teritorinėms darbo vietoms. Ir reikia galvoti ne vien apie teritoriškumą, bet ir apie gamybos būdus. Uh, Mes dažnai sakome, kad reikia gaminti daugiau, bet aš manau, kad reikia kalbėti ir apie tai, kad reikia geriau gaminti geresnės, aukštesnės kokybės e, produkciją. Ir čia reikia keisti paradigmą. Ir mes turėsime galvoti ir apie aplinkosaugą, ir apie socialinės inovacijas, ir apie uh, ekonomiką. Reikės viską susijęti kartu. Ir uh, Be abejo, da, tai yra susiję ir su konkurencingumu, bet reikia labai gerai pirmiausia pagalvoti, kas yra tas konkurencingumas. Aš jau minėjau naują visuomenės sutartį, bet ir mums reikia panašios sutarties ir aplinkosaugos srityje, nes e, ta, čia taip pat reikia galvoti ir apie sveikatą. Ir be abejo reikia uh, remti mažas ir vidu, mažus ir vidutinius ūkius, nes būtent jie geriausiai prisitaiko prie besikeičiančių situacijų, yra, yra dinamiškiausiai ir jie geba ta, uh, kurti ir maisto produktus, ir uh, taip pat ta, šeimos nariai gali dirbti kitose veiklose, kitose sektoriuose. Ir reikia taip pat plėtoti su, su maisto gamyba nesusijusias paslaugas. Reikia galvoti apie tai, kaip galima būtų uh, E, surasti naujas reguliavimo priemonės. Kaip galima būtų taip pat pasiruošti tam, kad kainos ateityje taip pat ne, gal, nebus stabilios, kaip galima bus kurti naujas darbo vietas. E, apie e, pagalbos atsėjimą čia reikia apie tą galvoti, ta, kaip ta priemonė pasit, veikia ir kad Taip pat manau, kad kaimo plėtros e, srityje mums reikia geriau gyveninti lyder, tai yra bendruomenės inicijuojamos veik, e, veiklos e, iniciatyvas, naudojant tą principą iš apačios į viršų. Taip pat reikės kur kas daugiau dėm, pirmenybę teikti toms investicijoms, kurios remia kolektyvinį ūkininkavimą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu galvojant apie naujas darbo vietas. Ir manau, kad po 2020 metų mūsų žemės ūkis negali būti tvarkomas uh, uh, dogmatiškai. Aš esu vienas iš tų, kuris yra įsitikinęs, kad mums reikia tikrai bendros žemės ūkio politikos, bet kartu mums reikia ir tikros viešos e, kaimo plėtros politikos. E, ir nebūtinai gal ta politika turi būti paremta tais ramšiais. Ačiū pranešėjai už labai įdomų pranešimo pristatymą. Ponės ir ponai, aš puikiai suprantu, kad jūs visi norite pasisakyti visi, kurie pagėdauja, gaus galimybę kalbėti. Tačiau norėčiau pirmiausia suteikti dvi minutės šešėliniam pranešėjui, dvi koordinatoriui, o po to kitiems kalbėtojams po vieną minutę. Taigi laikykitės mano kalbėjimo laiko. Kalinovskė, EPP šešėlinis pranešėjas. Aš norėčiau užsakyti keletą bendrų pastabų dėl šio pranešimo. Bendroji žemės ūkio politika ir jos antrapsis ramstis neišspręs visų kaimo, kaimo vietovių užimtumo problemų. Kadangi kaimo vietovės yra pakankamai fragmentuotos, Lenkijoje 50 procentų gyventojų gyvena būtent kaimo vietovėse, tačiau nedaugiau kaip 20 procentų gyventojų iš tikrųjų aktyviai dirba žemės ūkio srityje. Neseniai buvo įvertintas naujosios bendros, bendros žemės ūkio politikos poveikis kaimo vietovėms ir buvo atsižvelgta į tai, kad peržiūros metu buvo didžiausias dėmesys skiriamas aplinkosaugos klausimais, o socialiniai aspektai buvo nustumti į šalį. Problem. Problem. Nothing, nothing. Jest problem z tłumaczeniem. No, no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 Czy mam powtarzać? Ne, ne, ne, nekontroluosiu. Pakartosiu, ką pasakiau, jeigu reikia, nebūtina. can, we can start. Możemy zaczynać, panie pośle. Gerai, galime tęsti. Pradėsiu nuo trečiojo klausimo, kurį žadėjau paminėti. Aš manyčiau, kad šiame pranešime reikėtų atkreipti dėmesį į sudėtingą situaciją žemės ūkio rinkose ir į iššūkius, kurie kyla žemės ūkio sektoriai apskritai derinti su Merkosur valstybėmis ir su JAV dėl TTIP. Reikia taip pat atkreipti dėmesį žemės ūkio problemas, taip pat ir derinti su Ukraina ir su Australija taipogi. Taigi, kai kurie mūsų tikslai yra per daug plataus masto ir dėl to gali nukentėti ir darbo vietos žemės ūkio srityje. Reikia pasakyti, kad yra dalykų, kurie yra susiję vieni su kitais pašarų grandinėje. Ir manyčiau, kad reikėtų išsamei aptarti 20 punktą pranešime, kur kalbama apie žemės ūkio darbuotojus darbo sąlygas. Be to, turėtume pagalvoti, ar nereikėtų užkirsti kelią bandymams renacionalizuoti bendrąją žemės ūkio politiką. Be to, reikėtų prisiminti, kad mes taikome Europa, europinį e, žemės ūkio politikos modelį paremtą uh, sutartimi ir išmokomis ūkininkams tačiau kita vertus mes po truputį tolstame nuo rinkos reguliavimo, vis labiau atsiveriame importuojamams gaminiams iš viso pasaulio. Ir tai yra tendencijos, dėl kurių reikėtų apsispręsti. Arba reikėtų vadovautis europiniu mobiliu rinkos reguliavimu ir taip toliau. Arba apsispręsti atverti rinkas. Ačiū pirmininkė, ponė Miller. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir tyrimo autoriams už jų pasisakymus. Matome, kad kyla labai daug klausimų, kadangi nepakanka informacijos apie visas 28 valstybės narės, nepakankama nepakanka duomenų atlikti visapusį vertinimą, taigi reikėtų daugiau duomenų įtraukti, kad būtų galima išspręsti šią problemą iki galo. Žinoma, reikia imtis įvairiausių veiksmų, tačiau šiame pranešime pasigendu konkrečių siūlymų. Čia klausima, kaip bendroji žemės ūkio politika gali prisidėti prie darbo vietų kūrimo, tačiau konkretaus turinio aš pasigendu. Uh, tyrimas patvirtino, kad pagal pirmąją, pirmąją raimamsi išsaugojama 30 procentų, o pagal e, antrąjį ramstį galimybės dar neišnaudotos. E, jeigu būtų perinama prie ekologiško uninkavimo, žinoma, būtų galima sukurti papildomų darbo vietų, tačiau kol kas neatsakome klausimą, kaip skatinti konkrečiai užimtumą. Be to, man e, keista, kad siūloma pradėti diskusiją iš naujo dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir dėl to, kad galbūt reikėtų pasirinkti kitą modelį. Manyčiau, tai yra per daug skubota išvada. Galima tik konstatuoti, kad pagal pirmąjį ramstį reikėtų gerinti žemės ūkio, bendros žemės ūkio politikos rezultatus ir todėl reikėtų pasakyti, kad bendroji žemės ūkio politika e, nepalankiose sąlygose esančiuose regionuose atnešė pakankamai daug naudos. Ir taip pat daug naudos atnešė ir kai kuriuose ir žemės ūkio regionuose, pavyzdžiui, Vokietijoje. Ačiū pirmininkė kalbėtojai kalbėjo apie svarbiausius dalykus, kurie turėtų būti įtraukti į šitą pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir studijos autoriams. Žemės ūkis kai kuriame regione, kai periferinėse regionėse gali būti e, pagrindinis vietos ekonomikos variklis ir užimtumo uh, skatintojas. Yra tokių regionų, kurie tiesiog priklauso nuo e, pramonės, o kai kurie nuo žemės ūkio. Todėl tai reikėtų pripažinti ir todėl bendros žemės ūkio politika, e, politikos biudžetą reikėtų išsaugoti. Reikėtų išsaugoti ir išmokas ūkininkams. Ir jeigu mes sutinkame dėl tų lėšų e, paskirstimo, tai akivaizdu, kad nauda vietos ekonomikai periferiniuose regionuose e, išriškėja išsaugant užimtumą ir dažnai tie, tos išmokos gali išsaugoti ūkininkus apskritai. Todėl aš norėčiau pritarti siūlymui, kad BŽP biudžetas būtų išsaugotas, finansavimas pagal pirmą ramstį ypatingai ir labai svarbu sistemingai perskirstyti šitas išmokas, kad jos būtų skirtos ne tik tai tiesiogiai ūkininkams, bet ir galbūt regionams Iš esmės aš pritariu ir ankstesniam kolegai, kuris sakė, kad reikėtų įtraukti prekybų sutarčių galimą poveikį, sutarčių, pavyzdžiui, sudaromų su Merkosur valstybėmis ir kitomis, siekiant išsiaiškinti, kokiu pasiekmių jos galės turėti žemės ūkio bendruomenėms. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie investicijas žemės ūkio minutės, kalbėkite nedaugiau. Minkė, iš tikrųjų klausimas, kuris labai svarbus, priklausys, kaip atrodys Europa rytoj. Tai e, mes tikrai turim kalbėti ir apie darbo vietų kūrimą, bet ir apie darbo vietų išsaugojimą. Jeigu mes tik tai kalbėsim apie tai, kaip sukurti naujas darbo vietas, bet neužtikrinsim esamų darbo vietų gyvybingumo, rezultatą turėsim prastą. Todėl manau, kad visų pirma, bendroji žemės ūkio politika turi užtikrinti reikiamas pajamas, e, e, reiškia kaime dirbantiems ir kaime gyvenantiems žmonėms. E, todėl, manau, labai svarbu būtų peržiūrėti, kokią paramą šiandieną gauna taip vadinami sofos ūkininkai, kad visa parama atitektų tiem žmonėms, kurie gyvena ir dirba kaime, ne tik tai tie, kurie turi žemę ir paskui įvairiais būdais naudojasi. Taipogi, manau, labai svarbu išmokų sistema. Šiandieną išmokos tarp valstybių yra pakankamai didelis skirtumas, todėl po 20 metų jos mano manimu, turėtų susilyginti, nes priešingų atveju e, ūkiai yra nekonkurencingi, tas iššaukia bereikalingą migraciją išvažiavimai į kitas šalis, į kitus regionus ir tai sukelia daug socialinių problemų tiek tie, kurie žmonės išvažiuoja, tiek e, ten, kur jie atvažiuoja. Todėl manau, kad e, jeigu bendroji žemės ūkio politika, tai ir e, na, parama turi būti bendra. Na ir iš kitos pusės esant dėliam skirtumui ir nacionalinė parama tokiu atveju gaunasi labai maža. Manau, kad lygiai taip pat svarbu e, antram ramstyje daugiau įtraukti vietos regionų valdžių vaidmenį ir kartu e, e, pajungiant ir įvairius kitus fondus, nes aš kaip buvęs meras tą puikiausiai žinau ir tikrai galima daug daugiau padaryti, kuriant darbo vietas, jeigu bus didesnis lankstumas. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, reikia priminti, kokį poveikį žūp daro užimtumai žemės ūkija. Ir aš galėčiau pasakyti, kad šiandien faktiškai esu visiškai pasipiktinęs ir e, girdėdamas tai, ką sako mūsų ekspertai, kaip žūp neprisidėjo prie užimtumo žemės ūkio sektorija. Ir manau, ponė. Ir manau, ponė Andriu, kad jūs faktiškai meluojate tuo, ką ten rašote. 21 procentas aktyvios darbo jėgos Prancūzijoje. nedirba šiame sektorija. Ir tikrai ekspertams galiu pasakyti, atvykite į Prancūziją ir pažiūrėkite, kokia yra pas mus situacija. Ypatingai pažiūrėkite, kokia situacija pomidorų ir vaisių sektorijoje. Taigi, 99 dešimtmetyje matome, kad žemės ūkio ūkiai didėjo ir, ir matome, kad na, tai neigiamai paveikė situaciją mūsų šalyje ir mes manome, kad išgelbėti ūkininkus galėtumėme tiesiog tik vienu būdu atsisakyti tos bžų politikos. Ir mes turime taip pat čia atsakyti į kelis klausimus. Tai yra ar valstybės narės turi pakankamai suverenumo e, šioje srityje. Taip pat turime skatinti vietos gamybą ir taip pat skatinti mažus ūkius, taip pat skatinti ekologinę žemdirbystę. Aišku, turime nepamiršti ir e, tradicinio ūkininkavimo, tačiau turime ieškoti ir alternatyvių ūkininkavimo būdų. Uh, Ir taip pat e, norėčiau paklausti, ar jūs esate pasirengę tą daryti, ar toliau jūs tik tai diskutuosite ir nesimsite jokių konkrečių veiksmų. Panie pošle, varto by, panie pošle Ozon, varto by zadać pytanie, co by było na... Luozo, man atrodo, kad e, čia kyla klausimas. Uh, kaip gyventų kaimas dabar, jeigu nebūtų bendrosios žemės ūkio politikos. Tai gal nereiktų čia per, perdėti ir kaltinti ekspertų ar panašiai, nes mes tokį sprendimą prieėmė, čia ne ekspertai prieėmė tokį sprendimą. Dabar panas Agnių. Ačiū. Per visą savo gyvenimą aš mačiau daug, kaip smarkiai mažėjo darbo jėgos apimtys ūkiuose, nes įsėdom į kombainus, ir kaip buvo nuimamas grūdų derlius, didesniais kom, kom, kombainais, herbicidai naudojami, tada nereikėjo ravėti rankomis ir panašiai visą tai mačiau ir darbo jėgos reikalavimai ir poreikis sumažėjo. Nežinau, mano valstybėje gal nėra tiek e, galimybių ir kitos šalis galbūt pasivys, bet mažėja, mažėja darbo jėgos poreikis. Taigi mes tikrai matome, kad nėra didelis darbo jėgos poreikis, gal su keliomis iš, išimtimis, tai yra organinis, e, ekologinė žemdirbystė, ten darbo jėgos reikia daugiau, tačiau tai turi būti vartotojų skatinama sritis. Toliau yra būtų, kaip būtų galima didinti užimtumą kaimo vietovėse. Aš Pavyzdžiui, manau, kad pridedant vertės produktams, pavyzdžiui, parduoti pieną, pieną e, ar sūrius iš ūkių, tiesiai iš ūkių, taip pat turizmas, aplinkos auginė veikla, taip pat miškininkystė. Ir jeigu viešas lėšas skirsime tokiems dalykams, tai aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Tos lėšos, kurios yra skiriamos e, tam, kad būtų laikomasi sveikatos ir saugos reikalavimų, kad čia nebūtų mažinamos tos normos ir taip pat, kad būtų tiesiami keliai kaimo vietovėse. Aš manau, kad tokiu būdu tai mes tikrai galėtumėme išsaugoti gyventojus kaimuose ir sukurti darbo vietų be jokių dirbtinų e, veiksmų. Dėkoju. Na, aišku, jeigu jie norės dirbti taip. Dabar žodis ponui Nikolsonui. Ačiū. Pirmininkė. Aš pasisakysiu šešėlinio pranešėjo, EKR šešėlinės pranešėjas Girling vardu, jie dirba dabar užsiemus ir aplinkosaugos komitete. Tai aš norėčiau padėkoti už tuos pristatymus ir, kaip sakiau, visiškai pritarėme tam, kad žemės ūkis ir kaimo plėtra turi būti siejama su Junkerio planu. Kalbant apie ekonomikos skatinama tam, kad būtų sukurtos tvarios darbo vietos ir, aišku, tam reikia parengti tikrai tokį tikslinį pranešimą, kur nusinčiamas būtų labai aiškus signalas, kalbant apie darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse, ne tik ūkio, ūkiuose, bet plačiau. Ir ne, vien tik tai, kad būtų kalbama apie pirmąjį ramstį. Kaip komitetas mes turime akcentuoti tai, kad mes taip pat atsakingi esame už kaimo plėtrą ir daug ekonominės veiklos vykdoma kaimo vietovėse. Ir siekiant tvarios kaimo, veik, veik, tvarios kaimo plėtros. Tai leidžia irgi sukurti darbo vietų. Dėkoju už naudingą studiją ir mes atsižvelgsime į jos rezultatus ir parengsime pakeitimus. Aš norėčiau pažymėti, kad e, pranešime teigiama, kad antrasis ramstis gali prisidėti kuriant darbo vietas ir kad tai gali turėti teigiamos įtakos darbo vietų padėčiai. Kalbant apie lankstumą dėl kaimo plėtros programų įgyvendinimo, tai aš manau, kad mes turime galimybę šiame pranešime įvertinti tai, kaip būtų galima elgtis su kaimo priemokomis. Nes papildomi kaštai yra patiriami bandant įsteigti verslą kaimo vietovėse. Taip pat atsižvelgiant į daugiametę finansinę programą. Reali kaimo plėtra turi būti valstybės narėse grindžiama su konkrečiais politikos tikslais ir darnu, darnaus darbo vietų kūrimo programomis. Ačiū. Jūs kalbėjote šešėlinio pranešėjo vardu, dabar kolegų Dofman. Ačiū pirmininkė aš norėčiau paklausti ekspertų. Jeigu mažėja darbo vietų kaimo vietovėse, tai gali būti susijęs su dviem priežastimis. Dėl to, kad didėja produktivumas žemės ūkija, tai nebūtų nieko bloga. Tačiau vis dėlto jūs labai įdomiai charakterizavote kitą dalyką. Jūs sakėte, kad mūsų E, didieji ūkininkai pagal pirmąją, pirmąją ramstį gaunamas išmokas išnaudoja ir didina ūkis ir intensyvina savo gamybą, tačiau jie šitas lėšas nukreipia nebūtinai tik tai į žemės ūkį, o tai jau yra nepakankamai pagėdautinas reiškinys. Ar jūs galėtumėte pasakyti, ar tų darbo vietų netenkama, kadangi intensyvinama gamyba, o gal dėl to, kad apskritai pagal žemės ūkio politikos išmokas yra finansuojamos darbo vietos kitose sektoriuose. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie darbo vietų skaičių, skaičiuojimą pagal žemės ūkio naudmenų hektarą ir tas e, darbo vietų skaičius pagal hektarą yra skirtingas valstybėse narėse. Ko gero reikėtų skaičiuoti pagal valstybės, kadangi valstybės pagal žemės ūkio naudmenų plotą gauna šitas išmokas. Ačiū. Svarbiausi dalykai štai kokie, kuriuos norėčiau paminėti mes turėtume apsispręsti, kas, labiau, kas svarbiau, ar tai yra darbo vietos žemės ūkija ar kaimo e, vietovėse. Manyčiau, kad darbas kaimo vietovėse yra daug svarbesnis dalykas ir svarbu, kad e, čia jos didėtų labiau negu vietos žemės ūkija. Lygiai tas pats pasakytina ir apie miškininkystę. Po to, kai buvo priimtas reglamentas dėl žemės ūkio bendrosios rinkos, politikams e, atsiranda mažiau vaidmens, kadangi išryškėja svarbiausios jėgos, tai yra ūkininkai, tai yra tiekėjai ir vartotojai. Labai svarbu, kad būtų palaipsniui mažinamas išmokoms skiriamas biudžeto procentas. Tiesiog nereikėtų e, susietų, susietos paramos, nereikėtų tų atsietųjų išmokų, tiesiog reikėtų pagalvoti apie ūkininkus ir vartotojus, kadangi vartotojai yra rinkėjai, o jie turi tam tikrų lūkesčių susijusių su ūkininkais ir taip pat su kaimo vietovėmis. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ekspertams už tai, kad pristatė tyrimą. Ir taip pat Andriui norėčiau padėkoti už nuveiktą darbą rengiant pranešimą. Tiesiog aš norėčiau pasakyti, kad nieko nauja, kad žemės ūkija yra e, reikalinga darbo jėga, o kai ekonomika auga, pasire, pa, e, taikant naujas technologijas, didinant produktyvumą, mažėja darbo vietų skaičius. Ir todėl kyla klausimas, kaip bendroji žemės ūkio politika galėtų padėti šiame naujame globaliame pasaulyje išsaugoti darbo vietas, kadangi susidurėme su rinkų ir kainų sviravimais, reikia užsitikrinti maisto produktais ir todėl reikėtų geriau įvertinti riziką, geriau reguliuoti rinką įtakoti rinkos jėgas. Iš tikrųjų, amerikiečiai pasielgė drąsiai, jie tiesiog nukreipė lėšas nuo tiesioginių išmokų į kitas priemonės, į kitas sistemas ir suvaldė riziką, todėl galėjo tiesiog suvaldyti situaciją. Aš manyčiau, kad kažką panašaus reikėtų daryti ir mums. Ačiū. Žiūriu, kiek kolegų aptariant šitą mm, klausimą kolegų netvyko į posėdį, gali būti, kad jau jie nuvyko spręsti problemų į kaimo vietovės. darbo vietos kaimo vietovėse. Aš manyčiau, kad tai yra pirmiausia nacionalinis ir regioninis klausimas. Aš esu regionų politikos atstovas, buvau dar jaunystėje mažos savivaldybės meras ir, pavyzdžiui, Oberfalsas turi 150 km pasienį zu Tschechien. Worden, weil wir so ein schlechtes Gebiet sind. Und was ist mit 15? Jau seniai mes buvome tas labai blogose sąlygose ūkininkaujantis regionas ir 50 metų bendrosios žemės ūkio politikos suteikė mums gerų perspektyvų. O dabar pagal nedarbo skaitį, statistika mano žemėje yra trečioje vietoje, kadangi ten nedarbas sudaro tik 1,9 tai procentus. Taigi, kolegos turėtų atvykti pas mus ir pas, pasižiūrėti, kokį poveikį gali turėti bendroji žemės ūkio politika. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau paprašyti kad nereikėtų daug tikėtis iš šio pranešimo. Kolega Müller sakė, kad nereikėtų siekti e, paminėti pačias įvairiausias temas į šį e, pranešimą, o apsiriboti tik tai svarbiausiais dalykais. Kai kalbame apie darbo vietų kūrimą, turime suprasti du dalykus. Pirmiausia, kad darbo vietų darbo vietos arba kad darbuotojai turėtų pakankamą atlyginimą arba pajamas ir kad būtų dirbamas tas darbas, kuris yra reikalingas. Anksčiau buvo gaminama bet kas, e, negalvojant apie tai, kad gali būti pagamintas perviršis, dabar taip nebedaroma. Kitas dalykas, kai kalbama apie mm, tą didelę maksimalę ribą, tai ko gero reikėtų vadovautis tam tikrą logiką ir neteikti, kad tam tikras procentas e, plotų turėtų būti neremiamas locurilor de muncă din agricultură. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėdamas apie nedarbo kaimo vietovėse arba būtinybę išlaikyti esamas darbo vietas tenais, čia aš manau mes turėtume nepamiršti, kad egzistuoja užimtumo ryšys su a, apsirūpinimu maistu. Yra taip pat ir dar vienas svarbus dalykas tai yra stabilumas, darbo vietų stabilumas. Parma reikia susijęti su tuo, kiek hektarų turi ūkininkas. Mano šalyje Rumunijoje, pavyzdžiui, yra vietų, kur kai kurie investuotojai visiškai neūkininkauja. Jiems visiškai nerūpi žemės ūkis. Jie tiesiog investuoja į žemę ir taip gauna gauna išmokas, todėl reikia susijęti paramą su tai, kiek pagaminama yra kiekviename hektare. Das trotzdem <clears throat> mit, weil ich finde es immer so schön, so Nachrichten aus Bayern zu hören. Aš manau, kad visada įdomu e, pateikti informaciją apie Bavariją, tačiau Bavarijos negalima lyginti su kitomis valstybėmis armėmis kandidatėmis, pavyzdžiui, ir todėl, kai yra atliekamas vertinimas, reikia išsiaiškinti, ar mūsų lėšos yra išleidžiamos tinkamai ir tikslingai, kad mokesčių mokėtojų pinigai, kurie tampa žemės ūkio politikos išmokomis, būtų nukreipiami tikslingai. Rytų Vokietijoje, pavyzdžiui, dideli ūkininkai 70 procentų priklauso nuo tiesioginių išmokų, kadangi jie sukuria labai nedaug vertės, o mažosios žemės ūkio įmonės, kurios gauna nedidelę tiesioginių išmokų dalį, vis dėlto labai produktyviai dirba ir sukuria daug didesnę vertę savo ūkiuose. Todėl reikėtų galbūt ir palyginti tą įprastinę tradicinę gamybą žemės ūkiją ir ekologišką gamybą. Čia jau kiti dalykai. Vis dėlto Tuos kriterijus, ko gero, reikės įtraukti į bendrosios žemės ūkio politikos vertinimo kriterijus ateityje. Sodes mówił o tym, co było 50 lat temu w Bawarii. Ponas Des kalbėjo apie tai, kaip Bavarija atrodė prieš 50 metų, ponas Flanagan. Bendroji žemės ūkio politika, bent jau tiek, kiek aš ją suprantu, neturi jokio potencialo kurti naujų darbo vietų. Vienas iš būdų naujoms darbo vietoms kurti pasinaudojant mm, žemės ūkį yra paskatinti ūkininkus da, vartoti. Jūs kalbate apie tai, kad reikia įvesti viršutinę pagalbos ribą - 150 tūkstančių eurų bet mes puikiai žinome, kad tie pinigai bus panaudojami ne tam, kad būtų investuojama į vietos bendruomenę, o tam, kad būtų perkami namai, būtai Kroatijoje ir kitur. Mes tą žinome iš patirties. Jei kas nors būtų įsiklausęs į mano į mano pasiūlymus, tuomet mano regione Limrinė kiekvienas ūkininkas būtų gavęs 400-500 e, eurų daugiau. Ir tačiau taip nėra, taip neatsitiko. Ir galiausiai didžiulės paramos sumas susiglemžė vienas e, turtuolis mano regione, kuris e, įsigijo savo naują lėktuvą. Ačiū, ponia pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Man atrodo, kad e, jei mes kalbame apie užimtumą kaimo vietovėse, turime kalbėti apie tiesioginės ir netiesioginės darbo vietas. Ir man atrodo, kad bendroji žemės ūkio politika tik kaip tik naikina tiesioginės darbo vietas. Šiame komitete mes e, valandų valandas kalbame apie įvairiausias krizės, kurios krešia mūsų žemės ūkio sektorių ir apie tai, kaip e, ūkiai bankrutuoja, atsidūrė ties bankroto riba. Ir aš manau, kad ir kiek mes investuotume ir kiek lėšų būtų panaudota iš antrojo ramščio tam, kad būtų kūriamas naujos darbo vietos, tuomet e, vargu ar pasieksime geresnį užimtumo lygį, jei nepradėsime rūpintis tiesioginėmis e, darbo vietomis, tuo, kad jas išlaikytume. Ir matome taip pat, kad net jeigu ir sukūrimos naujos darbo vietos, panaudojant antrą ramstį, jos nėra tvarios, jos e, po finansa, finansavimo pabaigos e, išnyksta. Galisijoje, mano regione, mes matome, kad ūkininkai nutraukia savo veiklą, atsisako ūkininkavimo Ir dinksta tuomet ir su antrojo dramžių parama sukurtos naujos darbo vietos jų ūkiuose. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš klausiausi diskusijos ir galvoju, vakar visą dieną kalbėjome apie krizę, šiandien ryte kalbėjome apie biudžetą. Bet e, vienaip ar kitaip, kad ir kokia būtų situacija, ūkininkai labai džiaugiasi, kad gauna paramą iš ES. Ir yra svarbių dalykų, kurie yra susiję ir su geresnė aplinkosauga ir, pavyzdžiui, vandens pagrindų direktyva. Tai yra svarbus dokumentai. Tačiau aš manau, kad mes vis tiek turėtume daugiausia dėmesio skirti mažiems ir vidutiniams ūkiams. Mūsų sistema neturėtų būti tokia, kad stambieji ūkininkai ar žemės valdytojai norėtų ją piknaudžiauti. Mes turime padaryti taip, kad žmonės norėtų ūkininkauti. Mes, pavyzdžiui, kalbame apie biologinę įvairovę. Ir čia aš manau, kad tikrai dar galima būtų tikrai kur kas daugiau padaryti. Ir mums reikia tyrimų, kuriuose būtų kalbama apie padėtį konkrečio, kiekvienoje konkrečioje šalyje. Dėkuoju, kolegos. Dabar komisijos vardu panas Longin. Dėkuoju. Ačiū, pirmininkė. Kaip bendro žemės ūkio politika gali prisidėti prie darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse, tai yra svarbi tema, kadangi tai siejama ir su Junkerio komisijos prioritetais ir aš labai Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiuose diskusijose kartu su par parlamento komiteto nariais. Pono Andri parengtas pranešimas jame akcentuojamas BŽUP pagrindinis vaidmuo, tai yra svarbi ES priemonė, kalbant apie darbo vietas kaimuose. ES žemės ūkio sektorius yra susijęs su 11 milijonų ūkių, 22 milijonai žmonių dirba tuose ūkiuose. Tai yra svarbus indėlis, kuriant darbo vietas. Susijęs su pardavimais, paslaugomis ir perdirbimu, žemės ūkio sektorius sudarys, sudaro tokį sektorių, kur yra 44 milijonai darbo vietų Europoje. Atliktas tyrimas ir mes labai atidžiai jo išklausėme. Ir tos diskusijos rodo, kad neigiamai paveik, paveikė užimtumo sektorių bžūp re, reforma. Tos išmokos, kurios yra numatytos pagal pirmąjį bžūp ramstį, nors jos nėra skiriamos darbo vietų kūrimui, vis tiek tos išmokos pozityviai prisideda prie užimtumo situacijos tiek pačiame žemės ūkio sektoriuje, tiek kitose susijusiuose sektoriuose. Žemės ūkio sektoriuje tiesioginės išmokos suteikia stabilesnės pajamas ūkiams mažų kainų kontekste. Kartu su rinkos priemonėmis, kurios veikia krizės metu, tiesioginės išmokos padeda užkirsti kelią darbo vietų praradimui ir produkcijos mažėjimui. Vidutiniškai tiesioginės išmokos sudaro 46 procentus šeimų ūkių pajamų nuo 2005 iki 2013 metų. Turime nepamiršti, kad poveikis jaučiamas ir kitose sektoriuose bei kaimo vietovėse bendrai. Kaip jau sakiau, yra daug darbo vietų maisto, žemės ūkio maisto sektoriuje, tačiau yra milijonai darbo vietų kitose sektoriuose, tokiuose kaip mechanizmų gamyba, pašarų gamyba ir biologinė ekonomika. Yra kaimo sektorių, tokių kaip turizmas, kuris irgi labai gauna daug naudos iš išmokų ūkiams. Tai reiškia, kad Žemės ūkio sektorius yra svarbus elementas išsaugant darbo vietas ir įvairią kitą uh, veiklą. Tai reiškia, kad pirmojo ramšio išmokos gali padėti kurti tam tikrą pagrindą, pagal kurį kaupiamos antrojo ramšio išmokos. Tai yra kaimo plėtros politikos išmokos. Ūkio konkurencingumas, veiklos diversifikavimas, inovacijos. Tai yra labai svarbios sritys, kurias skatina kaimo plėtros politika. politika Tai yra sritys, kurios susijusios su žinių perdavimu ir taip pat tyrimais. Ir tai leidžia pagerinti bazinės paslaugas kaimo vietovėse. Dėl to kaimo plėtros politika skatina darbo vietas ūkiuose, bet ir už ūkių ribų, kadangi netiesiogiai neūkio bendrovės irgi gauna paramą ir taip pat prisidedama prie aplinkos, kur gali klestėti vairios verslo rūšys. Kaip matėme iš tos atliktos studijos, antrasis bžūp ramstis veiksmingai kuria darbo vietas kaime. Kai valstybės narės teisingai pasirenka programas ir tokiu būdu pasiekiama rezultatų. Kaimo vietovės 160 milijardų eurų paramos gauna, tai yra ne, neskaičiuojant dar pagalbos iš kitų priemonių. Tai be jokios abejonės, aišku, yra biudžeto pribojimai ir mes dabar imamės pastangų, kad būtų skatinamos finansinės priemonės ir išplėsta veiklos sritis. Kartu su investicijomis pagal Europos investicijų planą, taip vadinama EFSI priemonė, ir taip pat kartu su kitomis ES, ES fondais. Studija rodo, kad poveikis, reikia vengti neigiamo poveikio ir valstybių narių įsitraukimas yra labai svarbus šiame procese. Būtent geriau turi būti panaudojamos lėšos ir tas daroma vietos lygmenių. Tai yra pagrindinis kaimo plėtros politikos bruožas būtent tikslingai skirti finansavimą bendrai sutartiems prioritetams, remintis solidžiais vertinimais, poreikių ir suinteresuotų asmenų nuomonių vertinimais. Tai yra tikrai labai tikslinė priemonė. Ir mes galime parodyti savo politikos rezultatus. ES biudžetas orientuotas į rezultatus ir akcentuojama tai, kad kai ES lėšos yra panaudojamos, turi būti parodoma, kokiu buvo pasiekta rezultatų. Tokiais kiekybiniais tikslais, kurie būtų siejami su siekiais. Tokios priemonės leidžia gerai parodyti, kaip yra reaguojama į atitinkamos vietovės poreikius. Konkrečiai nauja galimybė žemės ūkio sektoriui ir kaimo vietovėms žiedinėje ekonomikoje ir biologinės ekonomikos sektoriuje. Tomis galimybėmis privalu pasinaudoti. Tai bus sukūriama darbo vietų ir užtikrinamas augumas, augimas bei tvarumo tikslų bus pasiekta. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū kad neviršėjote kalbėjimui skirto laiko. Dabar ekspertam žodis, penkias minutės kiekvienam. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti pagrindinį dalyką, kuris išiškėjo iš tos mūsų surinktos literatūros. Būtent ne tai, kad daugiau darbo vietų sukūriama, kaip buvo pasakyta, ir dėl ko kritikuojama, bet priešingai. Norėčiau patikslinti Mes puikiai žinome, kad visoje Europoje ir ne tik Prancūzijoje vyksta koncentravimo procesai. Ir toks yra, tokia yra realybė. Bendroji žemės ūkio politika padėjo sustabdyti, sulėtinti tuos procesus ir sumažino neigiamus šio proceso padarinius. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, yra susijęs su e, Paulo Dikastro pasisakymu. Aš visiškai sutinku, kad tai yra svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti rizikos mažinimo veiksniai ir ūkio lygmenių ir bendrai kalbant apie politiką. Rizikos valdymo priemonių rinkinys yra įtrauktas į antrąjį ramstį, tačiau juo nėra taip plačiai naudojamasi. Ir, man atrodo, tik devynios valstybės narės nusprendė pradėti taikyti tą priemonę, 17 priemonę. Ir tik vidutiniškai 1,4 procento bendro biudžeto tam skiriama. Tai yra labai nedėlė suma. Toliau dar viena pastaba dėl to, ką sakė ponas Flanagan. Labai įdomu, svarbus klausimas, kaip naudojamos lėšos iš žūp politikos. Ir čia svarbu nepamiršti ir netiesioginį tokių išlaidų poveikį. Dėl to, kad na, yra studijų atlikta, kurios rodo, kad jeigu ūkininkai, kur ūkininkai tas papildomas išlaidas patiria. Dažniausiai šviesdami mokydami savo vaikus. Ir dėl to, aišku, kita karta jau gaus geresnį darbą už žemės ūkio sektoriaus ribų. Tai reiškia, kad jeigu jie nesusiras gero darbo tuo, tame lygmenyje, kurį pasiekė per savo išsilavinimą kaimo vietovėje, tai tada, aišku, tai yra netiesioginis potencialiai neigiamas e, poveikis. Yeah, thanks. um... Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pridurti keletą dalykų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tai, ką pasakė Mauro, yra teisinga. Susidarė įspūdis, kad pirmiausia, pagrindinė tendencija yra išsaugoti darbo vietas, uh, Ir aš pritariu kalb, kalbėjusiems, kad užimtumas kaimo vietovėse mažėja. Tačiau atsakydamas į pirmąjį klausimą, kuris buvo pateiktas, norėčiau pasakyti štai ką. Buvo kalbama klausima apie žemės ūkio veiklos veiksmingumą. akivaizdu, kad produktyvumas gerėja. Tačiau ar šitas produktyvumo gerėjimas ir papildomos ūkininkų, e, nebūtinai ūkininkų, bet ir žemės savininkų pajamos verčia žmonės ieškoti darbo vietų kitur. Iš tos informacijos, kurią turime į šį klausimą atsakyti, aš negalėčiau. Tačiau aiškinantis tuos atvejus, kai regionuose yra didesnės sąsojas tarp finansavimo ir, e, ir darbo rinkos, tai reikėtų pasakyti, kad mes neturim duomenų apie situaciją regionuose, e, apie finansavimą iš bendrosios žemės ūkio politikos fondų pagal pirmąjį ramstį. Komisija nepateikia tokios informacijos dėl duomenų apsaugos reikalavimų ir tai yra didžiulė kliūtis mums, kadangi mes negalėjome tiesiog atlikti išsamaus vertinimo ir pasakyti, kur ir koks poveikis regionų lygmenyje, kurį daro ES finansavimas iš Žemės ūkio fondų. Taigi dėl šios problemos negalime atsakyti šitą klausimą. Be to, pritariu kolegoms, kad būtų buvę gerai, jeigu būtų buvę galėję galėtų palyginti visas valstybės narės, tačiau mes pagal šito tyrimo tikslus ne, nenorėjome ir tiesiog negalėjome to padaryti. Galbūt komisija užsakys tokią išsame studiją vėliau. Aš sutinku, kad vertinant e, BŽUP pašalinį arba E, antrinį poveikį užimtumui, pavyzdžiui, e, aplinkosauginis e, poveikis ir taip toliau, taip pat nebuvo giliai įvertintas, kadangi tas antrinis poveikis jisai galėtų būti skatinantis užimtumą, kadangi vertės kūrimo grandinėje apskritai gali atsirasti papildomų darbo vietų, tačiau aš vis dėlto pasakiau, kokios, kas varžė mūsų veiksmus. Be to pranešėjas kalbėjo, kad ko gero dabar pats tinkamiausias laikas, nebūtinai grįžtant prie išsamos diskusijos apie bendrąją žemės ūkio politiką, išsiaiškinti, ar žemės ūkis apskritai turėtų kelti klausimą dėl užimtumo, ar galbūt reikėtų uh, or... žvelgti plačiau į aplinką, taip pat į laisvalaikio praleidimo formas, kaimo vietovės ir taip toliau. Oui, merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu, aš noriu padėkoti dar kartą mūsų ekspertams už jų pastabas ir taip pat dėkuoju Jums už labai kokybišką įdomią diskusiją. Taigi da, dabar turime galvoti, ar reikia da, uh, užtikrinti, kad sugrįžtų darbo vietos į da, kaimą, uh, reformuojant uh, župą. Taip ir galima būtų kelti klausimą, tai reikia tai daryti ar ne. Va, ir Man atrodo, kad praeitie nebuvo siekiama e, bendros žemės ūkio pagalbos e, politikos pagalba kurti naujas darbo vietas, o šiandien galima apie tai galvoti, nes pasikeitė ir aplinkybės. Ir aš manau, kad mes visi turėtume koreguoti šį mano parinktą tekstą tam, kad įsigilintume į konkrečias detalės, tam, kad komisijai pateiktume labai konkrečius pasiūlymus. Uh, Mes, kaip ir pasakyti pranešime, galime pagalvoti ir apie tai, kaip galėjau, galima būtų išnaudoti jau turimas bžūp priemonės ir kaip reikėtų reformuoti bžūp ateityje. Ir Aš tikiuosi, kad šis mūsų pranešimas galės padėti mums e, da, suteikti komisijai tam tikrų pamastymų apie tai, koks turėtų būti e, e, bendro žemskio politika ateityje. Dėkoju Jums ir dėkoju taip pat ir da, Žemės ūkio komiteto sekretorijatui už pagalbą iki šiol ir tikiuosi, kad visi bendromis jėgomis galėsime parengti dar geresnį dokumentą, jį galėsime pat praturtinti. Pakeitimus galima teikti iki e, e, gegužės 17 dienos 20 valandos. Jums leidus aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti. Mes dar nekalbėjome apie sanglaudos politiką e, ir jos poveikį kaimo vietovėms ir užimtumui kaimo vietovėse. Teritorinė, teritorinė sanglauda apima kaimo vietovės ir būtų nepaprastai įdomu pasigilinti į tai, e, į galimybę sukurti antrą ramstį, pavyzdžiui, sąngodos politikoje. Ir dabar mes stebime, kaip kaime mažėja darbo vietų. Ir panašu, kad ši tendencija nesikeis ir ateityje. Tai Taip yra dėl to, kad keičiasi ir žemės ūkis ir dėl to, kad kaimo vietovės gyventojų skaičius dažnai daugėja, o paslaugos kol kas tenai nėra pakankamos. Ir žinome, kad e, žemė, pavyzdžiui, ir, ir būstas kaimo vietovės yra pigesni ir dėl to žmonės tenai kartais e, persikrausto, kartais ir e, verslininkai. Tai turėtų sudominti ir verslininkus. Be to, tai žinome, kad situacija valstybėse narėse labai skiriasi. Negalima taikyti vienodo principo visiems, vienodo korpalio politiko, politikos. Ir dar vieną dalyką pasakysiu, tai gal yra gandai, tai gal nėra visiškai patvirtinta informacija, bet esu girdėjęs iš kai ko, kad De, ketinama yra perkelti kaimo plėtros reikalus iš Žemės ūkio generalinio direktorato kompetencijos į e, plėtros generalinio direktorato kompetenciją. Taigi matote, da, e, regionų plėtros politika bus dabar siejama ir su kaimo plėtra. Ir mūsų, vienas iš mūsų kalbėtojų apie tai kalbėjo, apie tai, kad mums reikia ieškoti naujų uh, modelių. Mums, mes matome, kad ir komisijoje bandoma taip pat kitaip mąstyti. Ir tai yra gera proga mums paklausti komisijos, ar iš tikrųjų taip yra. Ir ar iš tikrųjų kai kurie prekybos klausimai taip pat bus atimti iš Agri, Žemės ūkio generalinio direktorato ir bus perduoti prekybos generaliniam direktoratui. Jei taip, atsi, taip atsitiks, tuomet Žemės ūkio generalinis rektoratas tikrai turės neįtin daug kūruojamų sričių. Tai gali būti gandai, kaip aš jau minėjau. Bet aš manau, kad mes jau dabar turime reaguoti, nes kaip sprendimas jau bus priimtas, tuomet jau bus per vėlų. Todėl aš manau, kad e, šios klausimus reikia užduoti komisijai. Atsiprašau, kad turėjau tą padaryti dabar komiteto posėdėje. Ir, bet aš manau, kad ir nepaisant to, kad tai yra gandai, vis tiek aš turėjau jums apie tai pasakyti. Na kągi, galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Dėkuoju ekspertams už nepaprastai įdomią informaciją, dėkuoju jums už įdomią diskusiją ir siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Taip, taip, aš ką tik kalbėjau apie labai svarbius dalykus ir visi tylėjo. O dabar mes e, galėsime pasikeisti nuomonėmis su Žemės ūkio rinkų darbo grupės pirmininku. Ta darbo grupė buvo sukurta komisijos e, nario, tam, kad galima būtų geriau stebėti Žemės ūkio rinkų padėtį, kad galima būtų taip pat geriau reaguoti į išorės veiksnius, tai yra pirmiausia į tarptautinius priekybos susitarimus, apie kuriuos mes jau esame kalbėję anksčiau. Taigi ši žemės ūkio rinkų darbo grupė turi taip pat nagrinėti ir skaidrumo, rinkų stabilumo, kainų stabilumo klausimus. Šioje darbo grupėje dirba 12 žmonių ir aš norėčiau pakviesti prie mūsų prisijungti šios darbo grupės atstovus. Proszę Państwa, Pan komisarz Hogan. Tak często. Gerbėjai ponai ir ponios, komisijos narys ponas Hoganas. Labai dažnai kalba apie jūsų, ponė Vierman, vadovaujamą darbo grupę. Jis mums žadėjo, kad jūs sugebėsite įspręsti visas problemas e, žemės ūkija padėsite mums įveikti dabartinės krizės. Ir aš norėčiau suteikti Jums žodį dešimčiai minučių, tam, kad Jūs galėtumėt pasakyti tokią įžanginę kalbą, po to pasisakys frakcijų koordinatoriai, o po to kiti parlamento nariai. Ir taip pat suteiksime galimybę ir Jūsų kitiems darbo grupės atstovams pasisakyti. Prašau, ponas, Verm, ponas Verman. This one, yes. Oh, thank way. you, thank you, Mr. President. I'm delighted to be here. Ačiū pirmininkė, man labai malonu paaiškinti, ką mūsų darbo grupė veikia ir kokie mūsų planai e, rengiant mūsų pasiūlymus ir idėjas šiais metais. Pirmiausia, mes buvom paskirti e, komisaro Hogano ir mums buvo tiesiog e, bus paprašyta paaiškinti, kaip e, ūkio, ūkininkų vaidmenį e, padidinti darbo rinkos žemės ūkio grandinėje, bendro ūkio grandinėje. Tiesiog mes nenorėjome, mums nereikės pateikti pasiūlymų dėl BŽUP peržiūros, Tiesiog mes norėjome, kad ūkininkų padėtis maisto grandinėje padėtė, pagerėtų ir todėl e, mes turime pasiūlyti, kokius elementus reikėtų sustiprinti. Mūsų darbo grupėje dirba valstybių narių ekspertai, jie buvo atrinkti pagal e, raginimą E, siūlyti paraiškas ir tada komisija atrinko pagal e, profesionalumą, pagal darbo praktiką ir taip toliau. Yra numatyti septyni darbo grupės posėdžiai. Mes savo pranešimą parengsime e, spalio lapkričio mėnesį, tai yra metų pabaigoje komisaras Hoganas spaudžia mus šiek tiek ir todėl mes stengsimės nevėluoti iki šių metų pabaigos pateikti pasiūlymus. Jau įvyko trys mūsų darbo grupės posėdžiai, juose mes kalbėjome apie įvairius klausimus ir aš to jau pristatysiu mūsų aptartas temas. Pirmiausia, norėčiau paminėti ekspertų pavardas, kurie dirba mūsų darbo grupėje ir pasakysiu, iš kokių valstybių. Bobokovski iš Lenkijos yra ekspertas, dirbantis maisto ir maisto gamybos rytyje, Kasularė iš Italijos, tai yra kooperatyvinių bendrovių ekspertas Dobin iš Junktinės karalystės pieno ūkio ekspertas Luiza Freško iš Niderlandų yra e, universiteto atstovė, ji yra maisto ir žemės ūkio mokslų srities specialistė Vyzin iš Vokietijos, iš, e, jisai buvo ankstesnis e, pareigūnas, Švedijos kolega yra ateities rinkų specialistas. Pone Juhas iš Vengrijos, ji yra Žemės ūkio mokslo tyrimų instituto atstovė. Taip pat ponė Pumje iš Prancūzijos, kuri taip pat e, dirba ateities rinkų ir grūdinių kultūrų e, srityje. Ir Prancūzijos atstovas e, Velverde Cabrero iš Ispanijos yra generalinis direktorius Ispanijos vyriausybėje ir Samier Slovakijos atstovas. Jisai žinomas Briuselyje vienas iš tų, kuris dalyvavo Slovakijos stojimo dėrybose. Taigi, tokia mūsų darbo grupė sudėtis. Ir mes esame labai patenkinti, kad grupėje dirba įvairūs ekspertai, sukaupę įvairių ekspertinių žinių. O dabar mes rengėme kai kuriuos pasiūlymus, apibendriname savo mintis, kviečiame kitus ekspertus, kviestinius ekspertus iš konkrečių sektorių. Pirmasis klausimas, kurį mes aptarėme, tai yra rinkos skaidrumo užtikrinimas ir duomenų apie rinką kaupimas. Kaip užtikrinti skaidrumą rinkose, kad jisai padėtų ūkininkams pasitikėti duomenimis, planuojant savo veiklą ir priimant sprendimus dėl e, augalų sėklų pirkimo ir dėl gamybos e, produktų pardavimo. Taigi rinkos skaidrumas yra labai svarbus mūsų veiklos aspektas. Junktinių Amerikos valstijų ekspertas ir iš du ekspertai iš valstybių narių, jie kalbėjo apie tai, kaip svarbu užtikrinti rinkos skaidrumą, ypač sukuriant schemas ir numatant uh, procedūras, kurios leistų kaupti ir dalintis patikimą informaciją apie tai, kokią kainą rinka yra pasirengusi mokėti už tam tikrus produktus ir taip pat ta informacija turi pateikti žinias apie tai, kokiu produktu trūksta. Taip pat labai svarbu pagalvoti ir apie ateities rinkas ir mes savo darbo grupėje mastome, apie tai, ar ateitį reikėtų kurti taip, kad būtų išvengta kainų sviravimo didžiulės rizikos. Tuo labiau turint omenyje, kad gyvename globaliame pasaulyje ir kur uh, žemės ūkio politikos e, atveria savo mm, rinkas, e, moka importo subsidijas ir taip toliau. Taigi labai tai paveiks ūkininkų veiklą ir galvodami apie ateitį mes turime pagalvoti, kaip paskirstyti riziką e, ūkininkams ir perkelti ją ne tik tai ant ūkininkų pečių, kadangi kainodara bus kitokia, turint omenyje, kad kaina skirsis nuo tos, kurią gauna pardavėjas. Taigi, aptarę šitos klausimus, mes galėsime pasiūlyti į konkrečias e, priemonės šiam sektoriui. Ir trečioji tema yra sutartys. Norime išsiaiškinti, kaip sutartimis užtikrinti pakankamas pajamas ir kaip atsilaikyti prieš rinkos sviravimus. Žinoma, sutartys neišspręs visų problemų, tačiau vis dėlto sutartys, būdamos homogeniškos, galėtų būti labiau skaidrios ir patikimos. Kitas dalykas finansinė parama iš įvairiausių fondų, pavyzdžiui, iš Junkerio, taip vadinamo fondo, finansavimas skirtas inovacijoms dėkti žemės ūkio sektoriuje ir kaimo plėtrai skatinti ir padėti ūkininkams užsitikrinti patikimesnę ateitį. Šio susitikimo tikslas tiesiog e, išgirsti jūsų komentarus, e, išklausyti jų, pas, jūsų pasiūlymų ir idėjų. Mes turime internetinę svetainę, ja, joje taip pat galite teikti savo siūlymus ir mes juos atsižvelgsime, galiu pažadėti. Ir be to mes atidžiai įsiklausysime į jūsų uh, pasiūlymus, į komentarus, į jūsų pagėdavimus ir mes laukiame jūsų pasisakymų. Mūsų darbo grupė iš tikrųjų jų laukia. Rozumiem, że e, uczestniczący pozostają. Ačiū. Suprantu, kad kiti darbo grupės nariai galbūt irgi pabandys atsakyti į e, mūsų komiteto narių klausimus, ar teisingai. Taip, teisingai, pirmininkė, ir taip pat mes labai tikimės e, parlamento narių pastabų, pasisakymų, taigi mes visi pasiruošę jūsų išklausyti. E, išklausyti įvairių nuomonių, idėjų, minčių apie, to, kaip, apie tai, kaip sustiprinti ūkininkų padėtį maisto grandinėje. Mes viską pasižymėsime ir labai rimtai atsižvelgsime jūsų pastabas. Kągi, tuomet ponia Agiliera. Dvi minutės jums skiriamos. Ačiū ponė pirmininkė. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Man atrodo, kad būtų visai neblogai panalizuoti šioje ekspertų grupėje tai, kokia yra situacija tvarkanti su dabartinė krize, kuri pasireiškia įvairiuose žemės ūkio sektoriuose. Ir taip pat matome kad maisto grandinėje ūkininkų grandis yra pati silpniausia. Ir taip pat yra ir kainų nepastovumas. Ir reikia vis, su visomis tomis situacijomis kažkaip susitvarkyti. Ir panašu, kad bendroje, bendroje žemės ūkio politikos reformoje mes e, nesižvelgėme į rinkas ir taip pat e, nesižvelgėme į rinkų valdymo mechanizmus. Aš netikiu krizių rezervais, aš netikiu ta sistema, kai pinigai yra paimami iš pirmojo ramščio ir išdalyjami ūkininkams tuomet, kai ištinka juos krizi, nes tai tiesiog reiškia, kad ūkininkai bando išspręsti tas krizės, kurios yra politinio pobūdžio. Taigi, dar viena problema yra ta, kad mes turime į tai atsižvelgti reformuodami bendrą žemės ūkio politiką. Tačiau dabar su turimais instrumentais, turimis, turimomis priemonėmis, ką galėtumėme padaryti, jūs minėjote kelis aspektus, bet pažvelkime į sutarčių padėtį, kaip veikia sutartys. Aš esu iš Ispanijos. Ispanijoje Mes turime sutartis pinkistės sektoriuje, jos yra privalomos vieneriems metams ir vis tiek yra sunkumų pieninkystės sektoriuje. Taigi būtų gerai galbūt įvertinti ir tai, kaip per sutartis mes galėtumėme garantuoti suteikti tam tikras garantijas, kad sumažėtų problemos. Aišku, rinkos yra labai svarbu ir man būtų įdomu uh, sužinoti, kaip e, būsim, ateities sandarius būtų galima čia pritaikyti. Taigi tikrai linkiu Jums visokio sėkmės, nes Jūsų darbas labai svarbus žemės ūkio sektoriui. Panas Nikolsonas. Ačiū. Pone Vėmer, dėkoju Jums ir Jūsų kolegoms, kuriuos sveikiname, ypatingai čia atvykusių šiandien. Norėčiau pasakyti, kad susidomėjimu išklausiau tai, ką Jūs pasakojate, jūs buvote, jums buvo patikėtas labai svarbus vaidmuo tikriausiai sudėtingiausiais, pavojingiausiais laikais, e, kurie dabar tenka mūsų ūkininkams ir žemės ūkio sektoriui per, per visą Europą. Nes e, didelę dalimi matome, kad nyksta kvotos, matome Rusijos embargą ir taip pat pasaulio pieno kainos mažėja. Taigi Vis, visi žinome, kokia yra dabar situacija ir aš norėčiau pasakyti, kad jūsų iš tiesų darbas yra milžiniškas. Linkiu jums ir jūsų kolegoms sėkmės, nes daugelis žmonių laukia jūsų darbo su dideliu susidomėjimu, ką jūs pasiūlysite konkrečiai. Ir aš labai tikiuosi, kad kai jūs parengsite savo ataskaitą, ją padarysi, parengsite kuo galima greičiau, kai ta ataskaita bus parengta, kad ji nebus palaidota kažkur stalčiuje. Mes norime, kad ta ataskaita būtų įgyvendinta, kad ji duotų rezultatų. Daug aspektų, kuriuos jūs minėjote ir daugelis problemų jau buvo aptar, aptariamos susijęs su, su maisto grandinė, bet kaip jūs vertinate jūsų ataskaitos uh, tam tikrus aspektus susijusius naujomis rinkomis, būsimais sandoriais ir naujomis idėjomis, kaip tai parduoti, kaip, kaip įtikinti ūkininkus. Ir net, matyt, nereikia jums ir sakyti, kad yra milžiniškas didžiulis nepasitikėjimas tarp gamintojo ir perdirbėjo. Ir gamintojai perdirbėjai nebendradarbiauja. Ir dėl to ir pinkistės sektoriaus ateitis labai niūri. Tai ką mes galėtumėme padaryti, kad jie bendradarbiautų? Jūs minėjote sutartis, tai galėtų būti esminis elementas, tačiau, kalbant apie būsimus sandorius, čia pasitikėjimas dar, nepasitikėjimas dar didesnis. Tai kažkas visiškai svetima. Su tuo niekada anksčiau nedirbome ir panašiai. Tai kaip mes galėtumėme parduoti tai, įtikinti žmonės? Ar jūs jau domėjotės tuo, nes tai yra viena sričių, kuri ir man pristatyta. Ir aš irgi pats laukiu kitų sprendimo, bandydamas išsiaiškinti, kaip geriausiai mes galėtumėme tai padaryti. Pas mus dabar yra tokia situacija, kai turime bendrą rinkos organizaciją, kuri nebūtinai uh, pasiekė geriausių rezultatų. Ir man atrodo, kad mes Europoje neturėtumėme sėdėti ir laukti, kol JAV, Naujoji Zelandija ar kažkas kitas nustatys principus, standartus, pieno produktų kainas ir panašiai. Mes, ir konkrečiai žvelgiu į Jūs, tikimės iš jūsų idėjų ir mes jums padėsime, jūs paremsime, kad Europa imtųsi lyderio vaidmens pininkystės sektoriui, kad nustatytų standartus ir ly, kainų lygį. Ne tik, kad tai užtikrintų deramą gražą ir pador, padorės pajamas gamintojams. Ponas Hautuma. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ponui Vermanui už tai, kad jis atvyko į mūsų komitetą ir uh, pristatė darbo grupės užduotį. Aš labai džiaugiuosi, kad yra įsteigta ši Žemės ūkio rinkų darbo grupė, yra labai svarbi ir turiu klausimą Jums. Kuomet Jūs kaip pirmininkas tikitės, kad darbo grupė pasies, pasieks sėkmingų rezultatų? Ir įdomu, koks pats darbo grupės tikslas yra. Toliau detalesnių klausimų turiu, Jūs kalbėjote apie rinkos skaidrumą, draudimo sistemas, finansinės priemonės. Ar jūs rinkos skaidrumą vertinate ir iš neigiamos pusės, būtent, kad tai gali atsigręžti prieš ūkininkus. Pavyzdžiui, mažmeninkai gali piknaudžiauti tuo, ieškodami mažiausios kainos įvairiose ūkiuose. Ir taip pat finansinės priemonės ir draudimas. Tai nėra naujos idėjos, kai kurie sektoriai tuo labiau naudojasi, kai kurios valstybės narės aktyviau naudojasi, bet pavyzdžiui, nes Amerikos valstijose tomis sistemomis labiau naudojamosi, kaip jūs, ar jūs tai vertinate ir dalyjatės geriausią praktiką toliau dėl draudimo sistemų ir finansinių priemonių pačių. Trumpai, e, aš manau, kad ūkininkams tai padės labiau susitelkti ties rizika ir mažiau būti orientuotiems į rinką ir galbūt būti konkurencingesniems pasaulio rinkoje. Jūs irgi pritarėte tokiai nuomoniai, vietoj to, kad jie priklausytų vien tik tai nuo na, paramos pa, pajamoms. Taip pat yra tokių tam, tam tikrų draudimo sistemų, kurios egzistuoja, pavyzdžiui, galima gauti draudimą dėl nepalankių, ne, pavyzdžiui, oro sąlygų, tačiau tos draudimo sistemos uh, nėra labai plačiai taikomos ir populiarios tarp ūkininkų. Tai aš norėčiau iš jūsų sužinoti, ar jūs žinote, kodėl taip yra ir kodėl ūkininkai, pavyzdžiui, nesusitelkia į gamintojų organizacijas arba gal net ir kooperatyvus. Kokios čia pagrindinės kliūtys jūsų vertinimu? Senera. Ačiū, pirmininkė. Ne, neprašiau žodžio, bet kadangi jau sutikėt man galimybę pasakyti, tai ir pasinaudosiu tą progą. Aš tiesiog automatiškai koordinatoriai suteikiau žodį. Tai ir puiku. Kągi. Man atrodo, kad Mes čia vis apie tą patį kalbame. Kai kalbame apie rinkas, panašu, kad e, visos nuomonės daugiausia susitelkia ties pačiu, tuo pačiu dalyku, tai yra eksporto rinkomis. Ir problema, labai rimta problema pieninkystės sektorija yra ta, na, mes jau iš tiesų eilę mėnesių apie tai kalbame, taip pat kitose žemės ūkio sektoriuose. Problema yra ta, kad mes ieškome priemonių, kaip būtų galima išgydyti nuo tos problemos, kad būtų galima gauti prieigą prie tartautinių rinkų. Ir kai kalbėsimės, na, kai kalbamės ekspertų lygmenių, tai man tiesiog įdomu išsiaiškinti, ar mes aptarėme uh, tas problemas, su kuriamis susiduria mažos ar vidutinės, maži vidutiniai ūkiai, tos holdingo bendrovės. Nes jos daugiausia patiria krizės padarinius. Apie tai reikia irgi kalbėti, nes tos priemonės, apie kurias kalbame, rinkos skaidrumas, saugumas ir panašiai, mes visuomet apie tai kalbame. Tačiau krizė niekaip nesustoja, niekaip neišnyksta. Tai gal nereiktų kalbėti apie tuos e, tik stambius ūkininkus, reikia kalbėti ir apie mažesnius ūkininkus, kurie irgi turėtų gauti prieigą prie tarptautinių rinkų. Ponas Hoislingas, žalių vardu. Ačiū. Esu šiek tiek nusivylęs. Kai žiūri į šitos darbo grupės sudėtį, pasigendu žemės ūkio atstovo. Vienas iš dvylika. Jeigu jūs save laikote ūkininku, Ir tai dar klausimas. Iš esmės jūsų darbo grupėje yra tik tai pramonės atstovai. Pažiūrėkite į atstovą iš Vokietijos. Nežinau, kodėl tie žmonės buvo deleguoti, kodėl nėra tiesiog žmonių, kurie tiesiogiai dirba žemės ūkyje. Jūs kalbėjote apie vieną savo veiklos tikslų - skaidrumo skatinimą. Jau prieš 15 metų parlamente buvo apie tai kalbama, buvo kalbama ir apie tai, kad nepakankamai ūkininkų įsitraukė į vertės kūrimo grandinę. Tiesiog visa tai yra senos naujienos, mes kalbėjome apie ateitį, apie ateities žemės ūkio reformą ir taip toliau. Jeigu tai yra tik vienintelė jūsų atsakymai į krizės iššūkius, tai komisija ir šita komisija nieko daugiau neparodys kaip ir ankstesnės komisijos. Tiesiog paieškokite kai kurių atsakymų mūsų pranešimuose, kuriuos, kuriuos esame anksčiau parengę. Juose yra daug, daugiau turinio. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie konkurencijos teisę žemės ūkio srityje neužtikrinama sąžininga konkurencija bet to kartelių teisė, kokią padėtį užima šiame kontekste ūkininkai. Jau kalbame apie žemės ūkį, svajokime apie tai, kad reikėtų pasimokyti iš Junktinėmerikos valstijų, tačiau juk tai neturėtų būti ES žemės ūkio ateitis. Tiesiog mes patys savo pakenkėme, kadangi atsisakėme rinkų reguliavimo. Tiesiog mes persiorientavome į laisvąją rinką ir tai buvo pražutingas kelias. Tiesiog tai nebus naudinga daugumai žemės ūkio darbuotojų. Ma rolników na sali, bo wiosna, rolnicy w polu. Taip, ūkininkų čia nėra salėje, taip, nes yra pavasaris ir ūkininkai yra laukose, panas Anju. Taip, aš nekėliau savo kortelės, nes aš nežinau iš tikrųjų, ar liksiu iki diskusijos pabaigos, bet džiaugiuosi, kad dar esu čia. Jūs paminėjote ateities sandorių rinką ir aš joje dalyvauju ir dalyvauju savanoriškai. Aš tikiuosi, kad jums yra žinoma, kad šioje ES institucijoje yra e, rengiamas vadinamasis MIFID dokumentas ir dėl jo priekiauti ateities sandorės bus labai sunku. Aš nežinau kodėl. E, man visiškai nesuprantama, kodėl tai taip yra. Buvo pasakyti, kad dėl ateities sandorių brangsta maisto produktai, bet aš manau, kad kaip tikra, e, kad taip nėra, nes tie ateities sandoriai siunčia labai naudingų signalų ir vyriausybėms, ir vartotojams, ir ūkininkams. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mano šalyje per, po kelių savaičių vyks referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje. Ir mūsų žemės ūkio e, ministras pasisako už pasitraukimą iš ES. Jisai parengė dokumentą, kuriame kalba apie kainų garantijų schemą, kuri yra panašiai į tą, kuri naudojama yra Kanadoje. Aš manau, kad ta schema kaip tik gali padėti mums užtikrinti kainų stabilumą. Bet koks žemės ūkio produktų gamintojas nori, kad jisai galėtų parduoti savo produkciją. Jis nu, nori turėti labai aiškę tiekimo e, schemą. Vertikalus integravimas, du žodžiai, bet labai svarbus, aš bent jau tikrai taikau šį principą. Ir aš tikrai galvoju, kad negalima tiesiog gaminti kažką ir pato politikams sakyti, a, tai dabar jūs parduokite mano tą pagamintą produkciją. Vertikalus integravimas reiškia, kad ūkininkai turi, turi laikytis tam tikrų taisyklių santykiuose su tiekėjais Ištekėjais taip pat remia ūkininkus naudodami e, e, tam tikras draudimo schemas, o e, parduotuvės superka iš ūkininkų tik tai tuos produktus, kurie buvo pagaminti laikantis tam tikrų taisyklių. Ir manau, kad būtent tai yra tinkamas modelis ateičiai. Dėkuoju ponė Maginės, pranešėja dėl maisto grandinės. Dėkoju. Aš tikiuosi, kad jūs išgirsite protingų pasiūlymų iš mūsų. Iš mūsų sausio 13 dieną mes gavome dokumentą, jūs parengtą dokumentą dėl to, kad rinka nustato kainą. Aš manau, kad reikėtų iš tikrųjų pagalvoti įsamiau apie tai, kaip veikia rinkos. Neužtenka vien pasakyti, kad da, da, rin, kainą nustato rinka ir tiek. Bet tai ypatinga man, jūs e, vienoje vietoje kalbate apie tai, kad valstybės narės e, abejoja dėl to, ar pasiteisins savanoriška tai maisto tiekimo grandinės parama. Per šiandien aš manau, kad nesažininga praktika negali e, būti taikoma ir kai mes matome, kad bandoma ją pritaikyti, pritaikyti mes turime imtis priemonių. Antra pastaba bus tokia. Kalbama apie ūkininkų padėties e, stiprinimą, pozicijų stiprinimą. Bet reikėtų gal kitaip apversti tą klausimą. Kodėl mes e, da, e, leidome kitiems taip sustiprėti? Ir todėl aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs beje ketinate atimti tą galę iš tų, kurie dabar yra galingieji rinkoje ir kurie uh, turi teisę spręsti, kokį pelną užsidirbs ūkininkai. Ir skaidrumas taip pat yra labai svarbus principas. Ir labai dažnai, kai mes apsipirkinėjame maisto prekių parduotuvėje ir perkame maistą už labai mažą kainą. Pamirštame, kad labai dažnai du, du, visiškai neaišku, iš kur yra tie produktai. Ir, ir manau, kad dėl kai kurios praktikos, apie kurią nekalbama, yra daromas nuolatinis spaudimas mažinti e, kainas, maisto produktų kainas ir dėl to mažėja pelnai. Hasakam. E... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą. Norėčiau pakalbėti apie galvininkystę, apie intensyvę galvininkystę. Nedaug sektorių, kuriuose kuriuos sustiprino krizė. Norėčiau pirmiausia paminėti bankų sektorių ir, žinoma, gyvulininkystę. Kaina sumažėjo, tačiau tas sumažėjimas buvo kompensuojamas gamybos didėjimu. Ir tai yra sunkiai įsivaizduojamas dalykas. O pavyzdžiui, kalbant apie pieną, pieno produktus, tai reikia pasakyti, kad rinka yra persotrinta. Taigi, gyvulininkystėje, intensyvėje gyvulininkystėje mes susidarėme su priešingu fenomenu. 80 procentų žemės ūkio naudmenų yra naudojama būtent intensyviai gyvulininkystėje, tačiau reikėtų turėti omenyje, kad keičiasi e, klimatas, kad kyla įvairiausių e, galvijų epidemijų ir tai yra intensyvaus ūkininkavimo pasiekmes. Jeigu anksčiau ši gamybos rytis turėjo aprūpinti vartotojus maisto produktais, tai dabar ji atlikusi tą uždavinį ir toliau gyvuoja. Todėl aš norėčiau kreiptis į jūsų darbo grupę ir paklausti, ar jūs taip pat manote, kad reikėtų atsisakyti žemės ūkio subsidijų ir kad intensyvus galvijų auginimas dar labiau sustiprėtų. Langsom eh, landbouwsubsidies, mevrouw Haaskamp, die gaan niet naar de intensieve. Dėkoju. Taip, eh, eh, subsidijos nėra skirtos tam, kad būtų, kad būtų skatimas intensyvus ūkininkavimas. Mes kalbame apie tai, kad maisto tiekimo grandinė turi būti geriau subalansuota. Ir aš norėčiau pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo ponoje Maginės. Taip, mažmen, mažmeninkų elgesį reikia išnagrinėti. Bet reikia taip pat pasidomėti ir tai apie, um, apie tai, kaip galima būtų geriau subalansuoti visą maisto tiekimo grandinę nuo gamintojo iki mažmenininko. šiuo metu yra sektorių, kuriuose e, praktiškai neįmanoma, nebeįmanoma vykdyti veiklos. Ar jūs ketinate padėti tiems sektoriams? JAV žemės ūkio ministras e, kalba apie būtinybę remti šeimos ūkius, tai yra, aišku, labai gerai, Ir e, Junkeris taip pat apie tai kalbėjo. Aš pasisakyčiau už tai, kad žmonės ir ūkininkai apskritai turėtų teisę rinktis, ką, ką e, daryti gyvenime, ką, ką veikti gyvenime. Ir ar jūs ketinate pažaboti stambius e, ta, ūkininkus? Dėkuoju, ponė Pirinkė, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs atvykote pas mus. Aš esu sakinga už pranešimą dėl kainų sviravimo. Daug ką pasakė kolegos ir yra tam tikrų dalykų, prie kurių reikės sugrįžti, tai yra e, konkurencija, tai yra e, nesažininga praktika įmonių sutikimo grandinė. Jūs kalbėjote apie skaidrumą ir man kila klausimas. Aš esu ūkininkė beje ir todėl man kila klausimas, kas yra tas skaidrumas. Man dažnai atrodo, kad dėl skaidrumo dominuojantis subjektas e, tiesiog gali įspeisti e, į kampą silpnesnį subjektą. Ir e, kai kalbame taip pat apie būtinybę sumažinti kainų nestabilumą, kainų svilavimus. Gal galėtumėt pasakyti, ką galvojate apie, apie rinkų observatorijos pasiūlymą, apie draudimo schemas. Uh, man tikrai būtų labai įdomu sužinoti e, atsakymus šios klausimus, bet to, kadangi aš rengiu šis pranešimą, man būtų taip pat įdomu sužinoti, ar aš galėčiau su jumis uh, pabendrauti ir užduoti jums klausimų papildomai. Gal raštu galėsite pateikti tuos klausimus? Panas Danta. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad pas mus atvykote ir skirite laiko. Šiandien mes kalbame apie krizę ir galvojame apie tai, kaip galima būtų įveikti tą krizę. Be abejo, būtų neprašal priminti, kad prieš trijus metus baigėme reformuoti bendrą žemės ūkio politiką ir tuomet ji buvo grindžiama būtinybė užkirsti kelią galimoms krizėms ta mintimi, kad mūsų rinkos turėtų, turėtų didėti ir tai, kad e, ir ateityje rinkos didės e, ir kad tik tai reikia, reikia tik tai truputėlį pakoreguoti tą politiką. Bet juk šiandien žinome, kad situacija yra visiškai kitokia. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti štai ko. Klausimas e, yra tikrai labai sudėtingas. Klausimas papildomas. Aš apie jį jau esu kalbėjęs ne kartą šiame komitete. Jau 60 metų konkurencijos teisė grindžiama ES vartotojo interesais. Tai ši politika yra visiškai suprantama. Da, Tokia situacija, kai nedarbo lygis yra tik tai 3-4 procentai. O šiandien mes kalbame apie nedarbo lygį, kuris yra 10 procentų. Taigi, kieno interesų pagrindų bus, kieno sąskaita bus plėtojama ta, ta konkurencija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, kai kalbame apie rinkas, Galvoju, galima būtų, būtų taip pat apsvarstyti ir galimybę sukurti intervencinį mechanizmą. Tai to, kaž, tokį mechanizmą, kurį galima būtų pritaikyti tuomet, kai matote, kad kažkas vyksta rinkoje, pavyzdžiui, keulienos rinkoje. Mes žinome, kokios yra kainos Europos rinkoje. Ir iš esmės panašios kainos yra valstybės narise. Rumunijoje Rumunijoje, pavyzdžiui, mūsų vidutinė kaina yra 75 centai. Tai yra kur kas mažiau nei Europos vidurkis. Ir todėl mums reikia kažkokio mechanizmo, kuris padėtų mums įsikišti rinką ir kaž, kažkaip paremti tą kainą, kažkaip ją pakeisti. Ir dabar keuliena parduodama yra už pusę savikainos reikia, e, mes kalbame apie gamybos kalibravimą. Labai lengva yra gaminti, bet e, tam, kad galima būtų parduoti, reikia pagalvoti ne tik apie pasiūlą, bet ir apie paklausą. Ir manau, kad komisija turi e, kurti tinkamą politiką, tokią politiką, kuri leistų ūkininkams tinkamai kalibruoti savo gamybą. Dėkoju ponia Hoibuš. Ačiū pirmininkė. Aš klausiausi jūsų pasisakymų ir supratau, kad šita darbo grupė ypatinga dėmesį tirps perdirbėjų problemoms, o ne ūkininkų problemoms. Jūs kalbėjote apie tai, kad sutartys turėtų būti homogeniškos, pakeičiamos ir skaidrios. Aš kaip businį, buvusių ūkininkė galiu pasakyti, kad labai svarbu turėti unifikuotas sutartis. Bet to pieno rinkos stebėjimo struktūros jau buvo sukurtos, o aš norėčiau jūsų paklausti, kaip duomenys apskritai renkami, kaip jie cirkuliuoja ir e, ar šitie duomenys bus e, siunčiami ir komisijai, kaip tai daroma ir renkant informaciją apie mėsos gamybą, ar jūs atlikote kokį nors rizikos vertinimą ir kaip jūs elgsite ateityje. Pavyzdžiui, Kalbant apie pieno sektorių, mes iš anksto žinojome, kad kvotų atšaukimas gali atnešti neigiamų pasiekmių, o po to mes susidūrėme su krize ir dar su Rusijos embargu. Ir visa tai rizikos vertinime yra e, suvokiama kaip chaoso faktorius. Ar jūs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 Tai padaryti šitą mechanizmą, rekomendacijas prieinamas konkrečiam ūkininkui, kad šitą informaciją nesinaudotų tik tai kai kurie rinkos grandinės subjektai. Ja, danke, Ačiū. Tie, kurie teigia, kad iš tos darbo grupės veiklos rezultatų nėra ko tikėtis, tačiau aš vis dėlto manau priešingai, manyčiau, kad reikėtų palikėti darbo grupiai sėkmės ir tikiuosi, kad šitie rezultatai neužsigulės stalčiuose. Konkrečiai dabar noriu paklausti. Svarbiausias aspektas yra mūsų žemės ūkio biudžetas turint omenyje, kad yra 55 milijonai ūkių, kurie yra registruoti. Tačiau, pavyzdžiui, rinkos tvarka dažniausiai orientuojasi į konkrečius gaminius ir tuo atveju nesusidurėme su jokiais krizės padariniais. Norėčiau paklausti, ar jūs numatėte savo darbo grupėje galimybės įvertinti mūsų biudžeto priemonės ir įvertinti, ar šitas priemonės ir toliau dar yra prasmingos rinkoje. Zo Belger. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Belder. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Vermen, sveiki atvykę į Žemės ūkio reikalų komitetą. Tai mums yra puikiai galimybė pakalbėti apie jūsų darbo grupę dėl žemės ūkio rinkų. Žinome, kad yra aukšto lygmens forumas dėl geresnio maisto grandinės veikimo. Ir koks jūsų santykis su tuo forumu? Taip pat 222 straipsnis. Ir krizių karteliai, ko mes galėtumėme iš to pasimokyti. Kalbant apie dėrybinę poziciją tų gamintojų, mes tikrai laukiame jūsų rekomendacijų ir tikimės, kad jos bus praktiškai gyvendinimus. Ačiū Ferman už jūsų informaciją. Norėčiau paklausti apie maisto produktų mažmeninę grandinę. Vokietijoje ekonomikos ministras priėmė sprendimą, kuriuo jisai tiesiog pažabojo kartelių tarnybos veiklą. Kaip jūs manote, ar jūs taip pat nagrinėsite konkrečius nacionalinio lygio sprendimus? Kita vertus, kaip reikėtų jūsų nuomonė suvienyti uh, pieno sektoriaus subjektus tarptautiniu mastu, kadangi, pavyzdžiui, e, pieninės nenori pasirašyti tokių sutarčių, kurios būtų naudingas, naudingos ūkininkui. Be to, galvojant apie bendrąją žemės ūkio politiką, reikėtų priminti, kad 27 valstybės ir toliau moka susietas išmokas ir vienintelė šalis, kuri atsieja išmokas, yra Vokietija. Ar jūs manote, kad tai padės sustiprinti rinką? Sakėte tik tai 15-30 procentų biudžeto gali būti skiriama gamybos paramai. Ponas Flanagan. Net jeigu ūkininkai susivienytų į gamintojų grupės, vis tiek kalbėtumėme apie didelės, didelės korporacijas vis tiek, ir jų bus vis tiek daugiau, kaip sakė ponė Maginis, reikia padaryti du dalykus. Reikia ne tik sutelkti ūkininkus, bet taip pat reikia apriboti bendrovių dydį, ir su kuriomis jam tenka bendradarbiauti. Tokios kompanijos kaip Ryanair, Microsoft, Google, jos yra persekiojamos Europoje, yra tam tikra taikoma sistema Europoje ir ar tas pats daroma ir šiame sektorije. Mes matome, kad dar labiau didesnė konsolidacija yra Airijoje, nes IBP grupė ir Sleini Food susivienyje, tai reiškia, kad 40 procentų avienos bus perdirbama vienoje vietoje. Tai kai yra tokia situacija, ūkininkas visuomet bankrutuos, nebent jie susivienys į masinio dydžio grupės, bet geriausia, aišku, būtų apriboti tokių supermarketų dydį ir galbūt tai yra ekstremali situacija tam tikrose valstybėse. Taip, aš suprantu, kad Briuselėje yra daug nepriklausomų parduotuvių ir panašiai, bet tokių parduotuvių, pažiūrėjau, nepriklausomų Airijoje tai nėra viskas yra keliose įmonėse ir jos pačios nusprendžia ir net nieks nežino, kas ten vyksta. Tai ką Jūs galvojate apie tokių įmonių dydžio ribojimą? Radikaliai to, tą reiktų padaryti, nes priešingą atveju mes nepadėsime vartotojams, nes varta, vartotojų tikrai e, yra labai nedaug. Ponas Ropė. Pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad labai svarbus klausimas ir labai buvo įdomu paklausyti Jūsų informacijos. Ir Turiu ir aš tokių šiek tiek minčių, e, kalbant apie rinkų skaidrumą. Iš tikrųjų, turbūt kiek bekalbėsim, jos nuo to vargu ar labai bus skaidresnės. Tai jeigu nebus, e, e, reiškia, reguliuojamos rinkos arba nebus domimas rinkomis, tai ir jų skaidrumas nesikeis. Tai norint, kad rinkos būtų skaidrumas, tai reikia įnešti kažkokius tai elementus, kontrolės, priežiūros elementus. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, vis dėlto kaip jūs žiūrit į tokią nuomonę, kad būtų privaloma ženklinimas, kad kiekvienas savo dalį paženklintų, kokį procentą gavo ir kad pirkėjai žinotų, e, kiek atiteko ūkininkui, kiek atiteko priekybininkui, kiek atiteko perdirbėjui. Nes priešingų atveju gaunasi taip, kad e, skiriam papildomas paramas visokias ir, e, reiškia, jos atitenka ne ūkininkui, kuriam skiriam, o paskui jam sumažina kainą ir tą visą naudą pasiima perdirbėjas ar, pre, ar prekybininkas. Nes priekybininkai ir perdirbėjai yra taip jau susikoperavę, kad jiem jau nieko ir padėti nebereikia, jie tik tai, e, jie diktuoja viską. O kaip, kad jeigu, e, sakykime, nustatyti privalomą ženklinimą ir pirkdamas gaminį, aš matyčiau, kokią dalį gauna ūkininkas. Ačiū. Państwa, wyczerpaliśmy listę mówców. Mamy ponad... Ponios ir ponai, daugiau kalbėtojų sąraše nėra. Pasisakė maždaug 20 kolegų. Jūs pirmoji turėjote galimybę pasisakyti, pirmasis turėjote galimybę pasakyti, bet ne, nepasisakėte, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš turėjau paskambinti ir pražiopsojau savo pasisakymą ir išklausiau kitų pasisakymus, tačiau savo žodžių netisakiau. Jau 40 metų mes aptarėme tas pačias temas - gamintojų padėtį, gamintojų situacija kasmet blogėjo ir dabar blogėja. Tiesiog mes negalime jų lygmenių pereiti prie mažmeninės prekybės. Tiesiog pastaruoju metu didžiausias Vokietijos perdirbėjų koncernas susijungė su septyniais kitais dideliais. Ir todėl, mano manimu, taip kaip prieš 11 metų susitarėme dėl tarptinklinio ryšio paslaugų, mažinimo lygiai taip pat reikia pasielgti ir dabar. Galbūt jūsų pranešime ir bus parašyta, kad e, joks tarptautinis koncernas rinkoje neturi turėti didesnės negu 10 procentų dalies. Jeigu to nepadarėte, tai parašykite nedaugiau 10 procentų uh, mokėjimas už produktus 30 dienų ir taip toliau. Parašykite savo ataskaitoje, kad sudarant sutaršytis būtų labai aiškiai pasakyta, kokie kiekiai bus tiekiami. Kai aš su kooperatyvu pasirašau tiekimo sutartis, o kai kaina e, pasikeičia, tai tuo met aš neprivalau pirkti nei vieno kilogramo arba lygiai taip pat pardavėjas, gamintojas turi gauti sutarties kainą. Taigi reikia parašyti, kad reikia imtis kovos prieš didžiuosius koncernus. Aš esu konservatyvios partijos atstovas ir reikia vadovauti socialinės rinkos modeliu, taip kaip buvo užsimota daug anksčiau. Have, Odbije piłeczkę, odbije piłeczkę do nas. Panie pośle Des. Na taip. Pone Des, aš turėsiu sureaguoti tai, ką Jūs pasakėte. Prieš trejus metus galėjome tą pasiūlyti. Trejo treji metai ir dabar nebegalime to daryti. Kolegos, jūs turite dabar 20 minučių ir prašau pasidalinti laiką taip, kaip norite. Dėkuoju, panė pirminkė, dėkuoju Jums už galimybę sureaguoti į šį, šią klausimų laviną. Atsiprašau iš karto, jeigu kai kuriuos e, klausimus atsakysiu labai trumpai, bet to turiu prisipažinti, kad vis, atsakymų į visus klausimus neturiu. Turiu prisipažinti, kad nesugebėsiu, ko gero, atsakyti į visus klausimus, bet aš norėčiau tiesiog atkreipti sudėmėsi į tuos elementus, apie kuriuos buvo kalbama e, keliuose pasisakymuose. Viskas gerai? Na kągi. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad egzistuoja skirtumas tarp kainų stabilizavimo ir kainų lygio. Kainų stabilizavimas yra dalykas, pagal kurį galima numatyti priemonės, kurios mažintų kainų sviravimus, bet tos priemonės negali niekiek išlyginti kainų, nes kainos nustatomos atsižvelgiant į pasiūlą ir paklausą. Taigi egzistuoja labai svarbus skirtumas tarp šių dalykų. Jei norime išlyginti kainas, tuomet reikia taikyti vienokias e, priemonės. Jeigu jūs norite, kad kainos kiltų, tuomet reikia imtis labiau struktūrinių priemonių arba reikia daryti intervencijas į rinkas. O dabar matome, kad pasikeitė bžup ir bžup. Uh, yra mažiau intervencinio pobūdžio, mes vis mažiau kišamės į rinką, komisija, valstybės narės ar nacionalinės kitos institucijos vis mažiau kišasi į rinką. Tai yra pirmoji pastaba. Taigi egzistuoja skirtumas tarp kainų stabilumo ir kainų nustatymo, kainų lygio. Antra problema, apie kurią šiandien buvo kalbama, tai yra standartų nustatymas. Kaip jie yra nustatomi? Tai yra svarbi pastaba. Mes gaminame ir pieną, ir kiaulieną, ir grūdinės kultūras. Ir tie produktai yra panašus į produktus, kurie gaminami yra kitur. Ir jei ir toliau bus tokia situacija. Jei tai bus ir toliau, to tokie produktai, kurie iš esmės yra tokie bendri produktai, kurie neturi kažkokių ypatybių būdingų vieną ar kitai teritorijai, vienam ar kitam regionui, tuomet mes turėsime konkuruoti globalioje rinkoje. Bet jei nustatysime kokybės standartus arba standartus susijusius su produkto kelime arba su gyvūnų gerovė ir kitus standartus ir žymėsime mūsų pagamintą produkciją atsižvelgdami į tuos standartus. Ir beje, čia aš atsinikinėjau klausimą apie ženklinimą. Tuomet galima būtų apie tai pagalvoti, taip tu būtų galimybė. Mes kalbame apie e, geresnę kokybę ir apie tai, kaip galima būtų uh, išsiveršti iš to užburto rato. Jau 30 metų mes apie tai kalbame, tačiau mes mūsų produkcija, gaminami produktai yra tokie pat kaip ir kitur pasaulyje. Ir gamintojai turėtų pasirinkti, kokią produkciją jie nori gaminti. Toliau buvo taip pat nemažai kalbėta ir apie mažas, mažus vidutinius ūkius ir stambius ūkius. Na, akivaizdu, kad e, tos bendros priemonės, kurios turėtų sušvelninti e, glob, pasaulinių rinkų poveikį, yra vienas dalykas. O bandymas išsaugoti kiek manoma daugiau mažų ir vidutinių ūkių, tai yra visiškai kit, kita užduotis. Ir tai yra visiškai kitos klausimas, sunkus klausimas. Ir kai dirbau Niderlanduose, aš tuomet pasisakiau už tai, kad mažiems ir vidutiniams ūkiams būtų taikoma kitokia politika, ypač tose vietovėse, kur tie ūkiai prisideda prie kraštovaizdžio išsaugojimo arba kur jie teikia kitokias uh, paslaugas e, ar vaidina kitokį socialinį vaidmenį, e, ne tik kūrė žemės ūkio produktus. Nes kaimo plėtra yra labai svarbi politika, labai svarbi sritis tikrai yra nenaudinga, kad mes turime vieną politiką, kuri taikoma įvai uh, skirtingų dydžių ūkiams. Nes akivaizdu, kad mažas ūkis skiriasi nuo uh, didelio ūkio. Ir nes stambus ūkiai labiausiai rūpinasi tuo, kas vyksta pasaulinėse rinkose. Ir tokie ūkiai da, turi atsakingai rinktis, atsakingai prisitaikyti prie besikeičiančių e, aplinkybių. Ir darbo grupės e, diskusijos be abejo yra labai naudingos tiems stambiems ūkiams, bet mes galvojame, kad mažiems ūkiams reikia ieškoti kitų priemonių. Ir tos priemonės turėtų atsižvelgti į tai, kad mažieji ūkiai ne tik ūkininkauja, ne tik kūrė žemės ūkio produkciją, bet ir teikia kitas paslaugas savo bendruomeniai ir vaidina kitokį vaidmenį. Kita pastaba bus susijusi su konkurencijos teise. Na, galim būtų pasakyti, kad čia viskas yra paprasta. Na, kaip ūkininkas, nors kai kas esu abejojo, ar tuo ar aš iš tikrųjų esu ūkininkas, galiu jūs patikinti, kad taip, esu ūkininkas. Uh, jūs sakėt, čia nėra da, ūkininkų šitoje, šioje salėje. Na nu, tai gal eikime, pamelškime kokią karvę ir pažiūrėsime, kam geriau seksis. Prieš 30 metų, tiesą sakant, tą dariau paskutinį kartą, bet galiu su jumis parungtiniauti šiuo klausimu. Konkurencijos teisė be abejo yra element, svarbus elementas, bet pažvelkime kitaip. Kaip galima būtų paskatinti ūkininkus bendradarbiauti. Be abejo, mes turime kooperatyvus, bet kaip galima būtų turėti jų daugiau? Kaip galima būtų stimuliuoti, skatinti žmonės kurti daugiau kooperatyvų? Ir tuomet ir iškils konkurencijos teisės klausimas. Bet pirmiausia, mes turime sulaukti tos situacijos, kai ūkininkai e, patys sutiktų sukirsti rankomis ir sukurti gamintojų asociacijas, gamintojų kooperatyvus. Ir tuomet klausimas, ar galima būtų išvelninti konkurencijos teisę, jos reikalavimų taikymą tokiems kooperatyvams būtų gal aktuolus. Bet čia reikia pradėti nuo teisingo nuo teisingos pusės. Dar vienas, viena pastaba dėl nesažiningos e, priekybos praktikos. Pranešėja ponė Maginės e, apie tai kalbėjo. Taip, iš tikrųjų, mes galėtume e, surasti progą gal ir su ponė Maginės įsamiau aptarti tą klausimą. Ir ponas Dantan beje taip pat e, iškėlė labai įdomų klausimą. Ir būtų gerai, jeigu mes galėtume e, mažesniu formatu pasikeisti nuomonėmis. Tikrai mums būtų labai naudinga. Ir e, dar paskutinis klausimas, į kurį sakysiu, po to sutikiu žodį kolegoms. Tai pono Des pastaba Ponas Des labai aistringai kalbėjo apie tai, ką reikia daryti. Taip, gamintojų pozicijos yra silpnesnės, taip, reikia jas stiprinti. Bet čia reikia taip pat nepamiršti, kad ir patys gamintojai turėtų pasirūpinti tuo, kad jie, kad e, jie galėtų geriau tarpusavį bendradarbiauti ir kad jie galėtų patys stiprinti savo pozicijas. Ir tik tuomet, kai jie tai darys, mes galėsime galvoti apie tai, kaip reikėtų keisti konkurencijos teisę ir kaip galima būtų įtakoti kainų formavimą rinkose, kainų nustatymą. Pone pirminkė, ko gero negalėsiu atsakyti visus klausimus, bet visus pasižymėjau ir mes stengsimės uh, apie visus klausimus pagalvoti, nes mū, mes tikrai labai vertiname Europos parlamento narių ir itin jūsų komiteto narių nuomonę. Dėkuoju, ponas Hauslink. Ar eisite melžti karvių? Herr Vorsitzender, das Angebot. Äh, Šitą pasiūlymą melžti karves aš priimu. Aš turiu karvių ir savo ūkį, taigi galime pasivaržyti, kas geresnis. To žadu šišį. E, dziękuję bardzo. E, je peux m'exprimer en français si, si c'est possible. Pirmininkė, aš gal kalbėsiu prancūziškai jums leidus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad surengėte šį susitikimą, suteikėte galimybę surengti šį dialogą. Tam tikrą prasme, nors esame kaip, na, pavieniai asmenys atvykę į šią, šį komitetą, vis tiek aš norėčiau pasakyti, kad daug buvo pasakyta apie mūsų darbo grupę. Ir žinau, kad labai svarbu, jog vyksta tokios diskusijos. Komitete buvo išsakyta įdomių, svarbių minčių ir tikrai svarbu ir toliau palaikyti tas diskusijas, nes Europoje turime didžiulį žemės ūkio produkcijos gamybos rezervuarą. Turime aktyvę gamybą, turime tradicinės regioninės, tradici, e, vietos regioninės tradicijas, turime ta, tam tikrą gamybos sektoriaus segmentaciją, sus, pasidalymą ir mūsų parduotuvėse kitur uh, mūsų vartotojai nori vietos, vietoje pagamintų produktų, kokybiškų produktų. Ir kad apie tai būtų pateikiama informacija. Mums tai atrodo labai svarbu. Ir mes turime ieškoti būdų, kaip būtų galima uh, tam tikrais mechanizmais užtikrinti, kuo galima desnę pridinę vertę žemės ūkio produkcijos rytyje. Ir e, buvo užduotas klausimas apie vindarystę. Tai iš tiesų yra tas rytis, kuri puikiai veikia Europoje, kuri išgyveno labai lengvai krizę, lengviau nei kiti sektoriai. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kuris mūsų manimų labai svarbus, yra tai, kad žemės ūkio produkcijos negalime traktuoti kaip eilinės kokios tai produkcijos, bet kokia eilinėje rinkoje. Reikalingos tam tikros prisitaikymo priemonės, tačiau žemės ūkio sektorė, gal, galvininkystės sektorė tą padaryti ypatingai sudėtinga. Ir būtent galvininkystės sektorius dabar išgyvena didžiausią krizę. Ir aišku, tai yra labai sudėtingas rytis, nes reikia mažinti galvijų skaičių ir ir taip pat koreguoti gamybą šiame sektoriuje yra labai sunku. Taigi mes e, neišvengiamai privalome atsižvelgti į tokių žemės ūkio produktų specifiškumą, atsižvelgti į tarptautinės situacijos e, įtaką, taip pat klimato įtaką. Taip pat e, mes manome, kad ne vien tik tai rinka turi nustatyti kainą. Mes taip pat turime sugebėti kažkaip į tai reaguoti ir bent jau minimaliai stebėti, kokia yra produktų pasiūla rinkoje, kad užtikrintumėme pusiausvyrą tarp pasiūlos ir paklausos rinkoje, kad pieno kaina irgi atitinkamai būtų su, sureguliuota. Ne dėl eksporto ta kaina yra išaugusi. esmė yra ta, kad reikia subalansuoti bent jau minimaliai rinką ir be jokios abejonės žemės ūkio politikos reformą mes nuėjome per toli ir nesugebėjome sukurti tokios priemonės, kuri leistų tai padaryti. Ir mes mūsų darbo grupėje apie tai būtinai pamastysime, tai yra labai svarbus aspektas. Trečiasis elementas kuris irgi yra svarbus, būtent kaip žemės ūkio bendrovės vertinės, žvelgiant į jų ypatumus, nes dabar yra ir stambių įmonių, ir mažų, turime visokio dydžio įmonių, mažos įmonės plėtojasi, užima atitinkamą vietą ekonomikos sąrangoje, tačiau turime žvelgti visokio didžio įmonės ir dabar, pavyzdžiui, galvinkystės ūkiai ir e, stambus priekybos antrai, tokie kaip Carrefour, veikia įvairiose valstybėse, tačiau mes matome, kad šiame sektoriuje yra neišvengiamos problemos ne, neišvengiamos ir tai iš tiesų labai sudėtingas sektorius. Toliau įmonėse Taip pat veikia rizikos mažinimo sistema, tai draudimo, garantijų sistema. Na ir analizuojama rizika, ieškoma būdų turimomis priemonėmis sumažinti ir sušvelninti tą riziką. Nes įmonė privalo vertinti riziką, ją numatyti ir užkirsti jai kelią. Taigi tokiu būdu mes, aš tikiuosi, galėsime atsižvelgti ir į tai, kas ypatingai aktualu ūkininkams. Dėkoju. Mr. Chairman. I'm delighted to be here. It's our first time. I wouldn't miss it. Džiaugiuosi galėdamas būti šiame posėdėje. Buvo pateikta klausimų, kurie susiję su mano e, veikla, tai yra ateities e, rinkos e, biržų produktais ir išvesties produktais. Labai svarbu galvoti apie didelių ūkininkų rizikos mažinimą. Mažus ūkininkai, kurie dirba bendrovėse, jie tiesiog turėtų turėti galimybių pagal sutartis. Spotinė kaina ir pašalinius potinės sutartis. Taigi yra kalbama apie ateities e, sutartis, tačiau jos yra naudingos mažiems ūkininkams. Kai kurie ūkininkai apskritai tiesiog e, svajoja apie analogijas. Pavyzdžiui, Švedijoje yra labai daug modernių pieninių. Viena buvo mm, tiesiog įkurta prieš septynerius metus, yra labai naujoviška ir mes visą pieną suvežame į vieną bendrą e, vietą. Lygiai taip pat kaip ir Italijoje yra brandinamas vynas galbūt e, maži ūkininkai negalės naudotis tomis e, ateities e, sutartimis. Crisis, Taigi ateities sutartys yra ne visiems priimtinos. Aš suprantu, kad mums reikės parengti politikos rekomendacijas, o po to, žinoma, jas reikės įgyveninti per tam tikrą laiką ir, žinoma, dėl ateities rinkų. Jos tiesiog turėtų padėti ūkininkui perkelti riziką iš vienos vietos į kitą. Tai yra... But you, you, you can't go away if it is not moved from the farmer. Ir jeigu šita rizika nebus nukelta nuo ūkininko pečių, tai jinai ir liks jo ūkėje. Taigi reikėtų galvoti apie ateities sandorius ir apie ateities kainodarą. Taigi labai svarbu surasti galimybės, surasti galimybių parduoti iš ankstinę kainą susikaupusi perteklių. Dabar kolega iš Junktinės karalystės, atrodo, kad jo nėra. Jis paminėjo MIFID 2 teisės aktą, kuris buvo aptartas ir parlamente. Žinoma, MIFID 2 reglamentas turės poveikio sprendžiant mūsų problemas. So, jeśli bym mógł, to tak, myślę, że... Dėkuoju. Na, dabar jums leidus. Aš norėčiau pasakyti, kad būtų naudinga panagrinėti padėtį Europos rinkose, atsižvelgiant į poslinkius pasaulio rinkose, nes tai, kas vyksta pasaulyje, vis labiau ir labiau takoja tai, kas, ką turime čia Europoje. Ir akivaizdu, kad taip pat, kad tarptautiniai susitarimai, pavyzdžiui, mūsų susitarimas su uh, Naująją Zelandiją, Australiją, Merkosūro šalimis e, rengiama dabar TTIP e, sutartis. Visi šie dalykai įtakoja e, mus Europoje ir įtakoja žemės ūkį. Ir aš manau, kad mums reikia apsispręsti, kad arba reikia viską liberalizuoti, viską liberalizuoti, viską palikti konkurencijai, jos valiai. Arba reikia dėrėtis su partneriais ir stengtis išsaugoti kiek daugiau mūsų Europos žemės ūkio modelį. Vertikalus integravimas, apie kurį buvo kalbėta, taip pat yra svarbus dalykas, kuris gali užtikrinti mūsų konkurencingumą. Tas vertikalus integravimas reiškia, kad mes turėsime visiškai pakeisti tuos vaidinius, kuriuos dabar atlieka gamintojai, tarpininkai, priekybininkai. Ir finansų rinkos panašu, kad nepadeda mums įspręsti galimų krizių ir turimų krizių, kaip tik dabar ir išgyvename krizę. Ir matome, kad žemės ūkis yra itin jautrus įvairi, e, įvairių reiškinių poveikių ir, e, ir e, oro pokyčiai takoja padėti žemės ūkija, jau nekalbant apie kainų sviravimus. Ir mums be abejo būtų labai įdomu galiausiai sulaukti jūsų pasiūlymus, išgirsti jūsų darbo išvadas, kaip ir žadėjo komisijos narys ponas Hoganas. Uh, Jūs e, tikrai dirbate labai svarbų darbą, jums teko labai svarbi užduotis ir aš norėčiau paprašyti e, narių pateikti jums papildomų klausimų, jeigu tu, e, bus norinčių tai daryti, jūs galite teikti tos klausimus mūsų sekretoriatui ir jie perduos klausimus darbo grupiai o rūdienį jau lauksime jūsų darbo rezultato. Aš manau, kad ši diskusija, nors ir nebuvo lengva, daug buvo sudėtingų klausimų, buvo labai naudinga. Bet juk mes ir turime ir dirbame čia tam, kad nagrinėtume tuos sudėtingus klausimus. Na ką, jeigu papildomų pastabų klausimų nebus, tuomet aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams, mūsų svečiams. Labai dėkoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Dėkuoju už tai, kad e, dalyvavote mūsų diskusijoje. Ir taip pat norėčiau padėkoti ir kitiems komiteto nariams, nes matau, kad narių susirinko daug. Ir dabar sugrįždamas prie mūsų darbo tvarkės, aš norėčiau pristatyti jums koordinatorių rekomendacijas. Jei niekas neprieštarauja, mes, gal, mes laikysime, kad tos rekomendacijos yra patvirtintos. Gerai, o dabar kiti klausimai. Aš norėčiau kreiptis į kolegas iš Olandijos. Mums reikėtų jūsų pagalbos. Mums, mes žinome, kad Niderlandai per savo pirmininkavimą nori pakeisti dabar galiojančias amonijakui taikomas taisyklės. Taigi mums reikės jūsų pagalbos, ponia Agijera. Taip, ponia pirmininkė, koordinatorių posėdėje. Man atrodo, nebuvo susitarta dėl to klausimo, dėl kurio turėtų būti surinkta diskusija. Gal aš netaip supratau kažką, gal čia aš ne, netaip supratau, kas buvo pasakyta. Bet aš dabar žiūriu dabar į tas rekomendacijas ir man atrodo, kad mes kalbėjome apie kitką mes e, liktai nekalbėjome konkrečiai apie tai, koks bus klausimas siūlomas e, plenariniai sesijai. Atsiprašau, gal galėtumėt pakartoti, aš buvau, buvau šiek tiek e, galvoju apie kitką. Taip, čia protokole, kur kalbama apie vidaus rinką ir netarifinės kliūtis. Tai buvo klausimas, O dabar tas klausimas yra traktas su protokolo po koordinatorių posėdžio. Ir tai nebuvo aiškiai pasakyta koordinatorių posėdėje. Ar ne? Tai yra klausimas ir visi koordinatoriai supranta, apie ką eina kalba, ar ne? Taip, aš minėjau, kad mes e, turėsime tą klausimą, kurį pasisakoma žodžiu, Taip aš pateikiau tą pasiūlymą. Ir jeigu jūs norite išsameu tai aptarti, aš be abejo galiu taip su jumis padaryti. Gerbėjai ponai ir ponios, mes netrukus baigsime posėdį. Ponas Vojcehovskis norėtų jūs pakviesti į restoraną trečiame trečiame aukšte į barą, ko gero, da, 6 val. 15 minučių prasidės kokteilis, kitą kartą mes susitiksime į posėdį gegužės 24 dieną, kalbėsime apie pieną ir nebejoju, kad jūs gausiai dalyvausite tame posėdėje. Visiems dėkoju, posėdis baigtas.